Ja, va. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass wir heute kein Koordinatorentreffen haben, weil wir es nicht. Pirmiausia, norėčiau paskelbti, kad koordinatorių posėdį šiandieną neįvyks, nes jis nėra reikalingas, taigi penktasis ir dešimtasis darbo atvarkės punktai yra išimti iš darbo atvarkės. Ryto posėdį, per ryto posėdį mes atvarkys, aptarsime 6-7 darbo atvarkės punktus, nes ponas Lokėgart negali atvykti po pietinį posėdį. Taigi turėsim šį ryt greitai dar tuos du klausimus apsvarstyti. Gegužės 28 dienos posėdžio protokolas yra išdalintas. Jeigu turite pastabų, prašau jas išsakyti iki posėdžio pabaigos. Nėra verčiama švedų, estų, latvių, maltiečių, kroatų kalbomis šiandieną. Trumpai norėčiau priminti įvairius teisėkuros klausimus kuriuos dabar svarstome. Pirmiausia, trilogo posėdžio pabaiga dėl Erasmus Plus programos. Ji nėra vadinama Erasmus visiems, o Erasmus Plus. Pakeistas jos yra pavadinimas. Mes kalbėjomės apie tai Liepos 7 dienos posėdyje, Tada vyko paskutinis trilogo posėdis, galutinis tekstas yra išdalintas šešėliniams pranešėjams ir koordinatoriams ir yra tikrinami įvairūs lingvisniai variantai. Rugsėjo 16-17 dienomis komiteto posėdėje mes tvirtinsime šį dokumentą per pirmąją svarstymą. Aš įsivaizduoju, kad jūs laikysitės dėrybinės komandos pozicijos. Dabar yra planuojama per pirmąją spalio plenarinę sesiją tvirtinti visą dokumento tekstą. Iškart norėčiau pasakyti, kad mūsų problema yra ta, kad komisijos biudžeto pasiūlymai yra grindžiami pačių jų pasiūlymų Erasmus, dėl Erasmusas visiems ir nėra visiškai atsiž, ats, ats, atspindėta tai, e, ką mes nusprendėme teisinėme tekste. Taigi mes turėsime įtikinti komisiją pakeisti šiek tiek dokumentą. Nes dabar galiu pasakyti, kad komisijos tekste nėra minimi tie dalykai, dėl kurių mes susitarėme triloko posėdžiuose. Taigi mes tikimės e, na, mes įsivaizduojame, kad šiandien matyti irgi bus e, nelengvas posėdis. Kitas 25-osios birželio dienos posėdis. 25-osios e, Liepos dienos posėdėje mes dar su šešėliniais pranešėjais pabendrausime ir tada tarybai pateiksime pasiūlymą ir rugsėjo mėnesį turėtumėme viską greitai aptarti. Europa piliečiams e, programa tai yra tik sutikimo procedūros dokumentas, kaip žinote, Taigi turėsime palaukti, kol bus aiškiau, kiek konkrečiai lėšų bus tam skiriama. Kaip tikriausiai visi žinote, 23 procentais gausime mažiau. Ir tai yra tikrai nemenka suma, finansavimas mažesnis, tačiau dėja nieko keisti negalime, nes tai yra sutikimo procedūra, taigi mes tiesiog turime išsakyti savo sutikimą. Tokie yra mano pranešimai. Kai kurios dalykus mes aptarsime atskirai pagal atskirus darbo atvarkės punktus. Na, dabar aš norėčiau pasveikinti šalia manęs sėdintį vieną iš keturių ministrų, kurie šiandien lankysis mūsų komitete iš Lietuvos. Tai yra ponas Šarūnas Birutis, kultūros ministras. Na, žinoma, visuomet sudėtinga, kuomet keičiasi pirmininkaujanti valstybė ir uh, jūs turite pasakyti, ką jūs ketinate padaryti per kitus šešis mėnesius, kai, kai dabar laukia dar ir atostogos. Tačiau jūs paveldėjote klausimus iš ankstesnės pirmininkančios valstybės, o dabar jūsų darbas tiesiog toliau e, tęsti tą, e, tuos darbus. Na, yra atliktas uh, jau sunkus darbas, dabar mums faktiškai reikia tik tai užsikabinti laurus. Na, ką aš detaliai galbūt e, ne, neaptarinėsiu, nepristatinėsiu jūsų ir gal iš karto suteiksiu žodį kultūros ministrui ponui Biručiui. Išklausysime jo, ką jis nori mums papasakoti apie atinančius šešis mėnesius. Prašau. Vielen Dank, sehr geehrte Präsidentin. Uh, honorable members uh, of a committee. Uh, labai ačiū gerbiam pirmininkė, gerbiami draugai, kolegos. Europos parlamente norėčiau sakyti kolegos, nes aš pats buvau Europos parlamento narys, praleidau čia keletą metų ir man labai malonu būti čia ir trumpai pakalbėti apie mūsų pirmininkavimą, apie mūsų tikslus. Ir dabar aš pereisiu prie lietuvių kalbos. Paaiškinsiu, kodėl. Galbūt kai kurie iš jūsų žinote, gal nepasakysiu, kad lietuvių kalba yra viena iš seniausių gyvų kalbų artima sanskaritui, taigi pasinaudokite progą, pasiklausykite lietuvių kalbos. E, jūsų komitete nėra lietuvių narių, taigi pasiklausykite lietuvių kalbos skambesio. Nariai, pristatysiu Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetus ir veiksmus kultūros ir audiovizualinių klausimų sritise Pradžioje norėčiau pažymėti, kad pirmininkavimas yra didelis iššūkis mūsų valstybei ir tuo pačiu metu puikiai galimybė prisidėti prie vieningos, stiprios, konkurencingos Europos kūrimo. Ateinantį pusmetį pagrindinis mūsų dėmesys bus sutelktas į konstruktyves darybas su ES institucijomis, valstybėmis narėmis siekiant kuo geresnių pirmininkavimo rezultatų. Lietuva sieks užtikrinti sklandų testinį teisėkros procesą, būdama sąžininga ir nešališka tarpininkė, įtraukiant į šį procesą visus susijusius partnerius. Tik dirbdami kartu galime pasiekti mums visiems svarbių rezultatų. Pripažindami labai svarbu Europos parlamento vaidmenį, šiandieninėme sprendimų prieimimo procese atstovaujant daugiau kaip penkis šimtus milijonų europos sąjungos piliečių interesus savo pirmininkavimo laikotarpiu mes sieksime konstruktyvaus produktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo su europos parlamentu. naudodamasis proga norėčiau padėkoti pirmininkavusios airijos kolegoms už dideles pastangas ir darbą vadovaujant deryboms dėl pagrindinių naujosios kartos ES kultūros ir audiovizualinio sektoriaus programų bei už pasiektą progresą. Toliau sieksime tikslų užsibrieštų trejeto pirmininkavimo programoje. Kalbant apie bendruosius Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, didžiausias dėmesys bus skiriamas priemonėms, kurios atkurtų pasitikėjimą ES idėja, ekonomika, skatintų ūkio augimą ir užimtumą gilintų bendrąją rinką, užtikrintų finansinį ES stabilumą. Patikima, auganti, atvira Europa. Tokie yra Lietuvos pirmininkavimo tikslai. Kultūros ir kūrybingumo vaidmuo užtikrinant šių tikslų įgyvendinimą yra esminis. Todėl kultūros sektoriaus įtvirtinimas, užtikrinant sumanų, tvarų ir įtraukų augimą, šiandien yra prioritetinis mano veiklos tikslas. Kultūra nėra išlaikytinė. Kultūra ir kūrybingumas tiesiogiai prisideda kuriant socialiai teisingesnę, tvaresnę ir laimingesnę visuomenę. Dalyvavimas kultūroje suteikia saviraiškos laisvę ir džiaugsmą sugebėjimą pažinti ir priimti kitą, ugdo būtinus socialinius ir kultūrinius įgūdžius. Kultūra yra šiandieninės mūsų tapatybės, nacionalinės ir europietiškos įvairovės ir bendrumo pagrindas. Kultūra grindžiamas kūrybingumas tampa šiandieninės mūsų ekonomikos varikliu. Kultūros ir kūrybinės industrijos šiandien auga sparčiau ir stabiliau nei daugelis kitų ekonomikos šakų ir šiandien ES sukuria daugiau kaip 7 milijonus darbo vietų arba e, apie 6 procentus BVP vienareikšmiškai remiame Europos parlamento kultūros ir švietimo komiteto birželio 18 dieną priimtą rezoliuciją dėl Europos kultūros ir kūrybos sektorių svarbos Europos ekonominiai ir socialiniai raidai ir būtinybės užtikrinti ilgalaikę strategiją ES lygių su atitinkamais finansiniais instrumentais. Man labai svarbu, kad galvojame tą pačią linkme Reikia sustiprinti kultūros vaidmenį, sprendžiant socialinius ir ekonominius iššūkius, to reikia siekti per glaudesnę kultūros politikos sąveiką su kitomis ES politikos sritimis, prisidėti prie integruoto požiūrio ir sumanaus bei tvaraus augimo. Šiems klausimams skirsime savo pirmininkavimo renginius Lietuvoje. Labai džiaugiuosi, kad gerbiama komiteto pirmininkė ketina dalyvauti mūsų konferencijoje e, minėta tema. Gerbiami Europos parlamento nariai. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu sieksime sklandaus bendradarbiajimo su parlamentu priimant sprendimą dėl naujos Europos kultūros sostinių programos 2020-2033 e, metam kad užtikrintume sklandų vienos iš žinomiausių ir labiausiai piliečių vertinamų ES kultūros iniciatyvų testinumą. Gegužės mėnesį taryboje kultūros ministrai pasiekė bendrą požiūrį dėl šio dokumento. Norėtume padėkoti komitetui už pateiktas pastabas ir pareikštą nuomonę, kurią išnagrinėję matome, kad mūsų pozicijos yra labai artimos glaudžiai bendradarbiausime su europos parlamentu derindami išliekančius nedidelius nuomonių skirtumus ir ieškosime konstruktyvaus sprendimo kad programa įsigaliotų laiku ir kad pirmosios šalys kurioms bus taikomos naujos taisyklės tai yra airija ir kroatija galėtų pradėti reikiamas procedūras jau šių metų pabaigoje. didelį dėmesį skirsime kitiems teisėkūros procesams ir nepaisant e, kaip jau pirmininkė minėjo, gana sudėtingų finansinių aplinkybių dėl bendro biudžeto mažinimo. Ieškosime geriausių sprendimų siekiant užtikrinti jų sklandų įgyvendinimą nuo 2014 m. sausio 1. Tai kultūros ir kūrybinių sektorių paramos programa Kūrybiška Europa bei Europos pilietiškumo skatinimo ir bendrosios istorinės atminties saugimo programa Europa piliečiams. Džiaugiamės pozityvių bendradarbiavimų su parlamentu. E, dėrybų dėl kūrybiškos Europos programos pabaiga jau netoli, dėrybos vyko konstruktyviai ir manau, kad pasiektas susitarimas atitiks ir parlamento, ir tarybos, o svarbiausia kultūros ir audiovizualinio sektoriaus lūkesčius. Pasiekta pažanga dėl programos Europą piliečiams, kuri yra itin svarbi, suvokiant ir skleidžiant bendras mums visiems vertybės ir įtvirtinant Europos pilietiškumą. Konstruktyvaus tarybos ir par parlamento bendradarbiavimo dėka mums pavyko įveikti mūsų skirtumus ir rasti sprendimus. Netrukus taryba formaliai prašys parlamento pritarimo pro, programos Europa piliečiams suderintam tekstui. Mums belieka apgailėstauti dėl programų kultūros įtie biudžeto mažinimų. Aš visgi neprarandu optimizmo, kad ir pagal numatytą biudžetą efektyviai panaudojant lėšas įvyks rimtas postumis kultūros, audiovizualiniam ir kūrybos sektoriams veikti sumaniai, dėkti inovacijas ir plėtotis kad projektai svarbus mūsų Europos visuomeniai bus įgyvendyti. Pone pirmininkė, gerbiami pranešėjai, ponė Marko Skūrė, ponė Silvija Kosto, ponė Hanu Takula, e, gerbiami komiteto nariai, pirmininkaujanti Lietuva nuoširdžiai dėkoja Jums visiems už sėkmingą ir konstruktyvų bendradarbiavimą. Kalbant apie naujas iniciatyvas kultūros srityje, Lietuva vadovaus diskusijoms dėl gegužės 30 dieną Europos komisijos patvirtinto pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos e, peržiūros dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų gražinimo. Sieksime priimti bendrai požiūrį taryboje šių metų lapkričio mėnesį. Tikimės šiuo svarbiu klausimu dirbti e, glaudžiai su jūsų komitetu. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas e, šio klausimu, audiovizualinių klausimų sitie, Lietuva inicijuos politinę diskusiją taryboje šio laikinių technologijų įtakojamos audiovizualinės žiniasklaidos aplinkos temomis bus akcentuojama išmaniosios televizijos plėtra. Ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas šiuo klausimu taip pat priėmė rezoliuciją. Praėjusiu ketvirtadienį patvirtinta rezoliucija bus svarbus pagrindas ir diskusijoms taryboje. Atskirai noriu pasveikinti pranešėją Petrą Kameravert dėl puikaus aplinkos įvertinimo ir pasiūlytų nuostatų aktualumo. Lietuva pabrėž būtinybę naujomis sąlygomis užtikrinti žiniasklaidos pluralizmą ir laisvę. Sieksime išgirsti visų šalių nuomonę dėl poreikio labiau koordinuoti veiksmus ES lygių. Šis klausimas bus diskutuojamas neformaliame ministrų susitikime Vilniuje spalio antrą dieną. Lietuva taip pat yra pasirengusi inicijuoti diskusiją dėl skaitmeninio turinio platinimo iššūkių nagrinėjant Europos kino skaitmeninėme amžiuje problematiką. Gerbiami komiteto nariai, dėkoju dar sėkiu už galimybę pristatyti komitetui Lietuvos pirmininkavimo prioritetus Numatytų tikslų galėsime pasiekti tik glaudžiai ir veiksmingai bendradarbiaudami. Dėl tam tikrų programų iš mūsų yra laukiami labai konkretus rezultatai ir mes esame pasirengę imtis darbo. Daug dėmesio skirias mūsų svarbiausioms pirmininkavimo temoms, norėčiau nepamiršti ir tokio svarbaus dalyko kaip įkvepiančių kultūros ir meno projektų kuriuos pirmininkaujantį Lietuva pristato artimiausią pusmetį įvairiuose Europos miestuose, Briuselėje, Gente, Strasbūrė e, bei kitose sostinėse, ši programa suteiks e, galimybę per kultūrą pristatyti mūsų šalį ir tikiuosi dar sėki liūdis ne tik apie kultūros ir meno galę, bet ir apie esminę kultūrų įvairovės ir mūsų vienijančių dalykų svarbą. Būsiu laimingas, jei rasite laiko apsilankyti šiuose renginiuose. Taip pat būsiu laimingas, jei per šį pusmetį kuo daugiau jūsų atvyks į mano šalį, Lietuvą ir taip pat atras ją. Tikiuosi gražaus, sėkmingo, o svarbiausia produktyvaus bendradarbiajimo ateitie. Norėčiau padėkoti už jūsų dėmesį Ir dabar, gerbiama pirmininkė, mielai atsakysiu į komiteto narių klausimus, bei ateityje su džiaugsmu e, grįšiu į, į komitetą e, tolimesniam pokalbėm. Ačiū. Vielen Dank, Herr Minister. Ich habe Sie schon unendlich. Dėkoju, ministre. Daug kolegų nori pasisakyti. Pradėsiu nuo ponios Triupel, kuri yra mūsų komiteto vicepirmininkė. Ačiū. Dėkoju Lietuvos kultūros ministrui. Dėkoju už pristatymą. Aš norėčiau paliesti biudžeto klausimus pirmiausia. Ir galbūt kalbėsiu angliškai, bus taip paprasčiau. Jūs minėjote, kad nesidžiaugiate, nesidžiaugiate daugiametės finansinės programos e, dėrybų rezultatų ir ką tai reiškia mūsų biudžetui. Turiu pripažinti, kad aš irgi nesu labai laiminga tuo rezultatu, pateiksiu skaičių. Kai kalbėjomės su komisare Vasilijų dėl kūrybingos Europos programos, buvo bandoma kultūrą ir žiniasklaidą apjungti ir buvo sakoma, kad 35 procentais bus padidintas finansavimas. Dabar rezultatas yra toks, kad toli gražu to nėra. Ir nemanau, kad yra teisingas poslinkis, juolab, kad žinome, kad kultūra, kūrybinės pramonės, kūrybinė pramonė yra labai svarbu Europos Sąjungai. Tai nėra priimtina, kad biudžetas yra sumažintas, na ir 14 metais skaičiai yra dar mažesni nei 13 metais. Taip pat jūs minėjote Europą piliečiams programą, kuri yra sumažinta 23 procentais. Čia vėlgi tai visiškai prieštarauja politiniams tikslams ir tam, kas buvo pažadėta. Taigi dabar kyla štai koks klausimas pradėsime kovoti dėl 14 metų biudžeto gan greitai ir aš norėčiau sužinoti, ar pirmininkaujantį Lietuva yra pasiruošusi numatyti didesnį biudžetą šiose srityse 2014 metais, e, teikiant e, didesnį prioritetą tam tikriems klausimams, bandant įgyvendinti tai, kas buvo pažadėta politiniu lygmeniu kultūros e, ir Europos, Europą piliečiams programos rytyje. Ačiū. Ponas Boris. Ačiū. Dėkoju už puikų pristatymą. Aš sėdžiu, sėdžiu čia. Aš tikrai esu Lietuvos pirmininkavimo fanas ir tikrai laikau kumščius už jūs. Ištisus šimtmečius mes laikėmės iš vien kaip galinga jėga Europoje. Taigi aš labai esu suinteresuota sėkmingų Lietuvos pirmininkavimų. Kaip žinote, Europos parlamentas laikosi aiškios pozicijos dėl kultūros ir audiovizualinės sektoriaus ištrau, išėmimo iš dėrybų su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Ir aš norėčiau kreiptis į ministrą ir paprašyti, kad tas tas rytis būtų ištrau, išimta iš dėrybų su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Mes norime apsaugoti kultūrą nuo amerikietiškos karuse, karuselės ir to didelio poveikio mūsų kultūrai. Taigi aš norėčiau kreiptis į ministrą ir paprašyti, kad e, ministras pasirūpintų tuo tikslu. Dabar kalbant apie kūrybingos Europos programą. Šios programos turėtų būti pradėtos įgyvendinti gan greitai, valstybių narių lygmenių jos turi būti gerai reglamuojamos, propaguojamos, skatinamos ir su visų valstybių narių indėliu, turint omenyje, kad e, tikrai nedidelis procentas išteklių yra iš biudžeto numatytas. E, tikiuosi, kad pasieksime neblogų rezultatų, mes turime skatinti šias programas vidurio rytų Europos valstybėse, jas reklamuoti mūsų valstybėse narėse. Na ir galiausiai audiovizualinis sektorius. Norėčiau kreiptis į ministrą ir paprašyti paspartinti kino skaitmeninimą Europoje. Nes e, įeiname į naują erą, skaitmeninę erą, analoginė era jau baigėsi 50 procentų filmų dar nėra suskaitmeninta ir jeigu nepaskubėsime, tuomet jie tiesiog e, išnyks ir tiesiog turime skubiai sureaguoti, mūsų komitetas tą klausimą svarstė jau ir anksčiau. Dėkoju, panas Kavada. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiamės matydamas jūs čia, ponė Birutė. Mes e, tikimės, kad tokiais taupimo laikais jums pakaks energijos ir galios apginti kultūros sektorių, kai yra skirstomi ES finansiniai ištekliai. Labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote ir aš norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti štai ką pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad Lietuva per tuos ateinančius šešis mėnesius pirmininkaus Europos ministrų tarybai. Tikrai aš labai gerbiu jūsų tautą, jūsų žmonės, kurie ilgą laiką buvo, tikrai buvo engiami, deportuojami, kontroliuojami. Taigi iš tiesų tas kultūros laisvės vertybės jūsų šalyje yra labai reikšmingos ir jūs puikiai tik, tikrai žinote, ką tai reiškia, jūs ir ponas Borisas, kuris sėdi šalia manęs. Taigi mes turime kultūros ryties surasti e, svarbiausias vertybės ir kovoti už tas vertybės, nepaisant priespaudos. spaudos Ir jūs puikiai tą darėte Lietuvoje, jūs kovojate už savo kultūrą. Ir kultūra yra tas rytis, kuri pirmiausia nukenčia nuo e, biudžeto mažinimo. Taigi labai svarbu tai, kad nepaisant e, tos sistemos, kurioje tenka veikti, aš tikiuosi, kad jūs tikrai ginsite, būsite tas kultūros gynėjas. Uh, Taip pat aš norėčiau e, pasakyti, kad aš e, pritariu tam, ką pasakė kolegė Helga Triupel ir ką pasakė ponas Boris, nes yra e, klausimų, kur reikia labai atsargiai elgtis, ypač kai kalba eina apie biudžetą, eina kalba apie audiovizualinio sektoriaus modernizavimą. Dabar kalbant apie audio, audiovizualinį sektorių, aš norėčiau Jums pasiūlyti tris sritis, kur reikia išlikti budriems. Pirmiausia, užtikrinti žiniasklaidos nepriklausomybę ir sutvarkyti e, ir kreiptis į tas valstybės, kurios nesugeba tą padaryti. Aš e, turiu omeny vidurio pietų Europos valstybės, kur situacija iš tiesų nėra labai gera. Ir mes e, nenorime kad tokie dalykai vyktų Europos centre. Na ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Mes manome, kad šio laikinėme pasaulyje yra labai svarbu užtikrinti, kad būtų pusiausvyra tarp privačių ir viešųjų transliuotojų. Valstybiniai vieši transliuotojai laikosi valstybės reikalavimų ir uh, teikdami skaitmenės ir analoginės paslaugas. Taigi labai svarbu e, mobilizuoti taip pat ir visas investicijas ir viešam audiovizualiniam sektoriui tam, kad e, jis galėtų tinkamai veikti. Taip pat tai turi būti labiau matomas skaitmenė, skaitmenėme pasaulyje. Aš norėčiau, kad tam jūs skirtumėte, kuo galima daugiau dėmesio. Dėkoju iš dėmesį. Merci, Madame la Prezidente. Ačiū. Pirminkė, labai atidžiai išklausiau jūsų, labai ačiū Jums už pasisakymą. Uh, E, Lietuva pirmininkaujanti akcentavo glaudų bendradarbiavimą, vaisingą bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, siekiant ekonominio augimo, e, dinant konkurencingumą, kuriant darbo vietas. E, Lietuva nori patikimos, augančios, retyros Europos ir tai yra labai gerai. Tačiau, gerbimas ministrė, aš taip pat norėčiau, kad mes nepamirštume ir kultūrinės Europos. Jūs minėjote augimą ir mes neseniai balsavome e, praeitą mėnesį e, dėl pranešimo siekiant skatinti kultūrių sektorių ir taip užtikrinti darbo vietas ir augimą. Ir mes taip pat turėtume galvoti apie tarptautinį lygmenį. E, labai sva, e, kultūros sektorius nuo 6 iki 7 procentų e, įneša į BVP ir kai kurie sektoriai gali būti labai svarbus, ypač jaunimui pavyzdžiui, e, kultūrinis, meninis ūkdymas e, nuo jauno amžiaus e, ir tai labai svarbu Europos piliečiams ir taip pat Europos bendrojams. Dalyvavimas Europos ekonomikoje, kultūros sektoriaus turi būti pripažįstamas, vertinamas ir politika ir finansavimas ES turi tą pripažinti. Aš ne pirma, kuri kalbu, bet mes turime galvoti apie naują politinį ir biudžeto periodą kultūra Europoje gana e, prastai valdoma, gal, lyginant su kitomis programomis ir finansavimu, kuris skiriamas kitoms e, programs. E, kaip ir sakė ponas Kavada ir ponė Truper, mes nesame visiškai patenkinti sutarimais dėl daugiametės finansavimo programos. Ir mes turime užtikrinti kultūros sektorių mobilumą, finansavimą, Ką Jūs galite pasakyti apie šiuos klausimus ir kaip e, kultūra gali prisidėti prie teritorijų plėtojimo. Ir šiandieną, ką Jūs galite pasakyti apie taisyklės, kurios bus naudojamos e, įgyvendant struktūrinius fondus ir regionę politiką. Ir ar Jūs galvote, kad kultūra taip pat gali tikėtis finansavimo? Aš norėčiau, kad jūs tos klausimus atkreiptumėte dėmesį. Dėkuoju, ponas Hanu Takula. Labai džiaugiuosi matydamas jūs čia parlamente. Mes anksčiau, ankstesnėje kadencijoje dirbome ALDE frakcijoje kartu, puikiai bendradarbiavome Ir dabar jūs einate naujas pareigas, tapote ministru, bet o aš vis dar esu eilinis parlamentaras, jokios pažangos nepasiekiau karjeroje. Vis tiek džiaugiuosi jūs matydamas ir e, tikiuosi, kad mes e, pasidžiaugsime gerų, gerais pirmininkavimo rezultatais, e, baigus Lietuvai pirmininkauti. Dėkoju už pristatymą. Ir kolegos jau uždavė daug įvairių klausimų. Aš norėčiau susitelkti ties vienu klausimu, kuris yra susijęs su Europos piliečių metais. 2013 yra Europos piliečių metai ir man įdomu, kaip toliau bus čia su ta programa, nes, kaip žinome, biudžetas yra smarkiai apkarpytas ir buvo pateiktas pasiūlymas dėl 229 milijonų eurų, dabar 160 beliko, taigi didžiulis apkarpimas ir aš manau, kad kažką galime padaryti su ta programa ir kažką nuveikti per tą ateinantį pusmetį šios programos labui. Jeigu teisingai jūs supratau ir tai yra susijęs su, su tuo, kas man rūpi šioje programoje, tai iš tiesų buvo sėkmės istorija, programa yra reikalinga ir aš manau, kad dabar biudžetas iš ties yra per mažas, kad galėtumėme padaryti tai, kas reikalinga. Ir aš tikiuosi, kad galėsime dar apie tai pasikalbėti, pasikalbėti apie tas programas ir surasti sprendimų, kaip būtų galima tą programą išgelbėti ir išgelbėti Europą tam tikrą prasme. Taigi tiek aš norėčiau pasakyti ir tikrai dar kartą norėčiau pasidžiaugti jūsų atvykimu ir e, tikiuosi gero bendradarbiavimo su jumis pirmininkavimo metu. Pona, e, ponas Migalskis. Pradžioje norėčiau ištaisyti tai, kas, pataisyti tai, ką sakė Hanu Takula. Nes jis sakė, kad jis yra vis dar eilinis, e, nuolankus parlamento narys ir šio komiteto narys. Na, jis labai kukliai čia pasisakė, nes iš ties yra labai gerbiamas komiteto narys. Taigi dėkoju už pristatymą. Jūsų pasisakymas tikrai buvo labai tikslus ir detalus. Kalbant apie konkrečius klausimus, aš iš tiesų išgirdau daug dalykų, kam pritariu ir tikrai tikėkimės ir laikome kumščius už sėkmingą jūsų pirmininkavimą. Tarp klausimų, kuriems, dėl kurių galite tikėtis visapusiškos mūsų paramos, mūsų komiteto paramos, tai yra dėl kultūrinių objektų sugražinimo. Objektų, kurie ne, neteisėtai buvo pasisavinti kažkurio tai istorijos momentu. Norėčiau paminėti vieną faktą. Pirmininkavimo metu įvyks rytų partnerystės šalių viršūnių sutikimas Vilniuje. Ir svarbu tai pabrėžti, kadangi jūs esate viena tų šalių, kuri tikrai specializuojasi šioje srityje ir jūs turite sukaupę daug žinių, jūs e, puikiai išmanote ES rytinę dimensiją. Ir bendradarbiavimas su rytų partnerystės valstybėmis pas jūs yra gan, gan artimas, taigi jūs dabar turite būti ne geras mokinys, o geras mokytojas. Uh, kalbant apie tuos klausimus, kuriuose esate kompetitingi ir rytų dimencija, rytų, rytinis matmuo yra tas rytis, kuriuos esate ypatingai kompetentingi. Taigi turime tikrai nepamiršti ES rytinio rytinės dimensijos. Ačiū, e, ponė Kosta. Dėkoju, pirmininkė. Ministrė, aš labai atidžiai klausiausi jūsų įdomios kalbos ir labai džiaugiuosi galėdama jūs šiandien pasveikinti, pasveikinti Lietuvos pirmininkavimą. Linkiu jūs, jums visokiojo pasiekmės ir aš manau, kad tikiuosi, kad kultūr, dėmesis kultūrai bus svarbus leitmotyvas jūsų pirmininkamo metu. Kolegos jau paminėjo daug dalykų, aš galiu tik pritarti daugeliu išsakytų minčių, kadangi esu pranešėję dėl kūrybingos Europos Aš manau, kad mes e, matėme labai įdomių iniciatyvų. Komisija teigia, kad e, ištekliai bus e, smarkiai padidinti inovacijoms, švietimui, kultūros programų judumui ir panašiems dalykams. Tačiau dėja, biudžetas buvo smarkiai apkarpytas tarybos ir neproporcingai mano vertinimu. Aš manau, kad komisija tiesiog tos apkarpimus nevienodai paskirstė per visą biudžetą, neproporcingai. Ir paskirstimas per programas buvo neteisingas. Pavyzdžiui, 30 procentų turėjo būti padintas vienos programos finansavimas, o dabar matau, kad dėrybų procese kurios smarkiai pasistumėjo ir tikiuosi užbaig, užsibaigs rugsėjo mėnesį, matome, kad uh, taip nėra ir mes norime, kad būtų atliktas tokių apkarpimų poveikio vertinimas ir, ir programų saveikumas įvertintas. Ir mes tikimės pagalbos iš pirmininkančios valstybės. Ir 14 metais na, tikimės bent kažkokio tai kuklaus finansavimo padidinimo. Tai buvo pirmoji mano mintis. Antras dalykas, aš labai džiaugiuosi uh, girdėdama jūs sakant, kad jūsų požiūris grindžiamas tapatumu. Tačiau tas yra dviejopo, dviejopos tapatybės klausimas ir mes dabar turime žalę knygą, būtent kultūra kaip horizontalus klausimas, e, aktualus įvairioms sritims, sritims tačiau turime pasakyti, kad struktūriniuose fonduose žodis kultūra jau buvo net ne, nepaminėtas. Laimiai parlamentas išsireikalavo, kad tas žodis vėl atsirastų. Ir parlamentas turėjo e, teikti pakeitimą ir pareikalauti, kad būtų imtasi esminių veiksmų dėl kūrybos pramonės. Ir uh, Na, tikrai neįtikėtina, kad tarp strateginių tikslų, kalbant apie struktūrinius fondus, nėra kultūra, turizmas įtraukta į tų e, tikslų sąrašą. Iš tiesų, tai yra neįtikėtinas dalykas, tą, tą reikia būtinai ištaisyti. E, kitas dalykas, mokslinio tyrimų programoje žodžio kultūra irgi neliko. Ir parlamentas, ir aš to labai didžiuojuosi, būtent ir pareikalavo, kad e, tam būtų skiriama daugiau dėmesio. Taigi iš tiesų reikia daug ką permastyti. Ir aš tikiuosi, kad dėrybos, kurios dabar vyksta, kad joms tikrai padės Lietuvos pirmininkavimas ir galiausiai bus pasiektas geras rezultatas. Ir mes Tikimės, kad pirmininkaujantį Lietuva bus ryštinga ir mes galėsime 2014 metų ištekliais pasinaudoti taip, kad na, tiesiog mažiau nukentėtumėme. Uh, Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau pirmiausia pasveikinti pirmininkančią Lietuvą. Praeitą savaitę Strasbūrė buvo istorinės, istorinės reikšmės savaitė, nes Lietuva perėmė pirmininkavimą ir taip pat Kroatija E, įstojo, matėme Kroatijos parlamentarus ir galiausiai Latvija prisijungė prie eurozonos. Aš manau, kad Rusija susidomėjimus stebi tokius poslinkius. Kalbant apie Lietuvos pirmininkavimą, kuris yra po Airijos pirmininkavimo, aš esu iš Airijos, tai aš norėčiau pasveikinti jūs ir palinkėti jums sėkmės. Pone pirmininkė, tai, ką Jūs sakėte, yra labai svarbu. Šešių mėnesių pirmininkavimo laikotarpis yra iš tiesų pertraukiamas e, vasaros atostogomis, o kitu atveju kalėdų atostogomis. Ir ministras labai racionaliai pasiūlė tokią programą, kuri tai atspindi ir aš manau, kad tai yra teisingas ženklas. Linkiu jam sėkmės. Kalbant apie biudžetą, mes turime stengtis kiek įmanydami viską daryti realiai, yra tų apkarpimų, tačiau turime, na, siekdami, kuo galima geresnių rezultatų, realiai vertinti situaciją, nes e, tą deficitą turime paversti kažkokį tai pozityvų ir dirbti kiek, kiek įmanydami. Kūrybinga Europa yra tas rytis, kur aš e, norėčiau matyti daugiau e, pažangos, tai yra labai įdomi programa ir būtų gerai ją kuo galima greičiau gyvendinti. Ir dar vienas klausimas. Ministras kalbėjo apie pirmininkavimo trejetą, tai yra Airija, Lietuva ir Graikija. Kiek vyksta bendradarbiavimas, kiek yra užtikrinamas testinumas, e, ypatingai perimant darbus iš Airijos e, pirmininkavimo, dabar Lietuvai, ar tai ofi toks oficialus yra darbų perėmimas ar neoficialus? Ir kur prasideda tas bendradarbiavimas ir kur jisai baigėsi? Dėkoju. Ačiū. Sabina Henk. Ačiū Pirmiausia, norėčiau padėkoti ministrui už įdomų pristatymą ir aiškiai išsakytą poziciją kultūros klausimų. Yra du dalykai, kuriuos norėčiau paminėti. Jūs minėjote Petras, Petra Kamevert e, pranešimą dėl televizijos su ryšio galimybėmis. Ir per ateinančius šešis mėnesius mes e, toliau svarstysime pranešimą dėl konvergencinės žiniasklaidos. Ir kalbant apie televiziją su ryšio galimybėmis, Europos komisija yra parengusi žalę knygą tuo klausimu. Norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė. Ar manote, kad dabartinis teisėkuros paketas dėl audiovizualinio sektoriaus elektroninė priekyba yra pakankamas? Ar manote, kad tai išspręs problemą šioje srityje, ar jūsų manimo reikia daugiau padirbėti? Na ir kitas dalykas, taip pat norėčiau pakalbėti apie tą klausimą, kurį palėtė daugelis kolegų, Europą piliečiams. Aš manau, kad tai vienas prioritetų. Likščioliai matėme tokių nedidelių projektų, kurie visai sėkmingai gavo finansavimą šioje srityje, ypač kalbant apie tiesioginius ryšius su žmonėmis. Tie nedideli projektai buvo labai svarbus, jie buvo labai aktualūs e, informuojant piliečius ir dabar kalbama apie didesnius tinklus ir pagrindinių projektų paramą. Taigi, ar Jūs, pirmininkaujantį valstybę, manote, kad tie pagrindiniai projektai gaus prioritetą ir ar daugiau skirsite paramą mažesniems projektams? Dėkoju. Ačiū. Aš norėčiau pasveikinti ministrą ir e, norėčiau pasveikinti pirmininkančią Lietuvą, kaip ir mano kolegos, e, kurie pasisakė apie biudžetą. Aš irgi norėčiau pabrėžti, kad iš ties nėra teisingas e, signalas nusinčiamas, kai e, kultūra nesispindi biudžete. Biudžete tai visiškai neatspindi mūsų lūkesčių ir siekių. Ir labai svarbu parodyti, kad kultūra nėra vien tik tai kažkas tokio papildomo, kažkas tokio ekstra, kad tai yra labai svarbus veiksnys, turint omenyje ekonominę plėtrą. Daug minčių jau buvo išsakyta, aš gal tiesiog norėčiau daugiau pakalbėti apie skaitim, įvairių audiovizualinių darbų skaitmeninimą. Tai yra labai svarbus būdas siekiant išsaugoti nepriklausomą kiną. Kinui reikalingos investicijos šioje srityje ir labai svarbu, kad jie gautų paramos iš mūsų. Jūs taip pat kalbėjote apie kultūrinių objektų sugražinimą, kurie neteisėtai buvo konfiskuoti iš kilmės šalies. Aš norėčiau daugiau apie tai paklausti, nes tai turėtų vykti dviejomis linkmėmis. Ar yra numatoma galimybė Europos valstybėms gauti tuos kultūrinius objektus ir taip pat yra numatyta galimybė atiduoti tuos kultūros objektus kitoms šalims. Kokia būtų jūsų strategija šioje srityje? Ir paskutinis mano klausimas yra susijęs su Europeana. Ar, nežinau, ar jūs įtraukėte tai į savo programą, bet norėčiau uh, paklausti, ką Jūs apie tai manote. Knygų skaitmeninimas, pavyzdžiui, Europoje, ar Jūs tenkina Europeanos e, rezultatai, kaip, kaip tai veikia praktikoje ir Jūsų manimų, kaip būtų galima paskatinti tą projektą, kad jis būsų, būtų realus apčiuopiamas visiems Europos piliečiams. Äh, Erstens möchte ich den Kollegen doch bitten, ähm, nicht immer nur. Dėkuoju. Pirmiausiai norėčiau paprašyti kolegų kalbėti ne apie tai, kad mes turime vis mažiau pinigų, turime daugiau negu per pastaruosius septynerius metus, bet daugiau negu, daugiau negu per pastaruosius septynerius metus, bet mažiau negu kad pasiūlė komisija. Tai tą turime atsiminti ir aišku, to nepakanka. Aš norėjau e, patikslinti šį dalyką. Mes nėra taip, kad gautume mažiau lėšų. Taip neteisinga sakyti. Antras pastebėjimas – Norėčiau, kad e, ministras e, kalbėtų apie komunikatą dėl kino, kurį paskelbė komisija. Komisija dabar jau pusantrų metų rengia tą e, komunikatą, tai yra priemonė, kuri gali kelti rimtų problemų kino pramonė, jeigu pasiūlymas toks, koks dabar yra parengtas komisijai, bus patvirtintas. Kalbėjome apie audiovizualinę ir kultūros e, išimti dėrybose su JAV. Jeigu pasiklausytume komisijos nario Degukto, tai pamatytume, kad atrodo e, nelabai daug dėmesio kreipiama į tai, dėl ko deramasi. Sako jis, kad tai bus deramasi, tai gana e, drąsu. Jis negali dėl to klausimo dėrėtis. Dublino išvada buvo tokia, kad to nereikia įtraukti į darybas. Ir darybų metu komisija sakė, kad ji nori kalbėti apie tai, bet ji turi gauti tarybos iš ankstinį leidimą ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes kitaip viskas, ką mes organizuojame, uh, E, pavyzdžiui, dėl ko džiaugiamės remiant e, Prancūzijos vyriausybei, nebus užtikrinta. Taigi norėjau tą pasakyti, o dabar žodis ministrui ir paprašysiu jūsų kalbėti trumpai. Jums septynios minutės skiriamos atsakyti klausimus. Manau, kai kurie klausimai buvo panašus, tai galbūt jūs neturite kiekvieną skirę atsakinėti. Gražius palinkėjimus. E, ačiū už klausimus, kurie tikrai yra labai svarbus ir aš pabandysiu juos sugrupuoti, kad spėti į tas e, penkias, e, septynes minutės. Be abejo, daug klausimų ir susirūpinimo buvo dėl biudžeto. Čia ir Helga Triupė, ir, ir e, e ponas Kosta, ir Hanu Takula, e, ir, ir kiti tuos klausimus iškėlė. Aš pasakysiu Tesdamas pirmininkės mintį, negalim mes skūstis, kad biudžetas buvo stipriai sumažintas. Be abejo, kalbant apie programą Europa piliečiam, e, tas laukiamas rezultatas jis buvo gana stipriai sumažintas ir matyt tai mus labai, labai nuvylė. O kalbant apie e, kūrybišką Europą programą, tai jeigu mes pasižiūrėsim skaičius, matysim, kad tie skaičiai yra netokie ir blogi, ir, ir e, atskirom programos dalim augimas yra matomas, aišku, netoks, kokio mes visi arba e, norėtume. Bet čia aš grįžčiau prie bendro požiūrio ir kultūra, kas yra labai svarbu ir jūsų komiteto indėlis paskutiniais metais yra labai didelis. E, kalbant tiek apie biudžetą, tiek apie ES e, struktūrinių lėšų panaudojimą kultūrai, ką jūs minėjot, Tai yra labai labai aktualūs klausimai, bet siauras požiūris į kultūrą kaip į meną tik tai, kada galvojama, kad tai yra tik muzika, teatras ir dailė, visoji visuomeniai, atskiruose šalyse ir ES tiek visuomenės, tiek politikų galvose susiaurina ir atitinkamai biudžetą. Todėl mūsų visų kartu yra darbas, kad mes tą požiūrį pakeistume, kad kultūra yra tiek kiekvienos valstybės pagrindas, nes valstybė susikuria ant kultūrinių vertybių puoselėtų tūkstančius metų. Tiek Europos kultūra yra mūsų stiprybė ir tai mūsų konkurencingumo vienas iš e, stipriausių veiksmų. Šiandien mes galim globaliam pasaulį konkuruoti tik tai mokslu ir kūryba, kultūra kūrybiško žmogaus, reiškia, auginimas, tai yra pats svarbiausias mūsų dalykas. Nei intensyvių darbų, nei pigesnė darbo jėga mes negalime konkuruoti su didžiosiomis ekonomikomis. Todėl reikia apie tai kalbėti visiems kartu ir dar kartą dėkoju už jūsų didelį vaidmenį e, apie praeitų metų rudens e, e, studiją dėl struktūrinių fondų panaudojimo kultūrai, kas tikrai didelį impulsą duoda, kalbantis tiek komisijoje, tiek taryboje. Ir turiu pasakyti, kad aš su komisaru Johanu Hanu iš Austrijos. E, praeitą savaitę turėjom e, tokį ilgą pokalbį būtent apie struktūrinių lėšų skirimą kultūrai. Nes iki šiol, reiškia, komisijoje, ypač biurokratai kai kurie sako, no legal basis, reiškia, kultūrai pinigų. Tai jeigu mes suprasime poveikį socialiniam ekonominiam procesam, mūsų valstybių, visos ES, tada atsiranda ir, ir ta legali bazė būtent skirti pakankamai, nu, sakau, pakankamai e, pinigų ir visai kitokį dėmesį parodyti e, kultūrai. Tai siūlau, pilnai sutinku, kad turim labai daug padirbėti, keičiant tą inerciją, keičiant mentalitetą, tai tikrai savo pirmininkavimo e, metu mano vienas iš pagrindinių tokių e, dalykų požiūrio į kultūrą pakeitimas. Ir atitinkamai tada ir finansavimo pakeitimas. Kiti e, klaus, klausimai, kurie buvo e, ponas Migalski dėl kultūros objektų sugražinimo. Be abejo, tas klausimas bus svarstumas svarbus, bet mes visi turim suprasti, kad kalbam tik tai E, apie tam tikrą laikotarpį nuo 93 metų. Todėl čia jokios e, spekulacijos, reiškia, kas dažnai ir, ir politikų tarpe, ir, ir, ir visuomenės e, tarpe skamba apie ten karo metu, mes apie tai nekalbam. Mes kalbam apie nelegaliai išvežtų kultūros vertybių, reiškia, gražinimą po 93 metų. Kitas dalykas, reiškia, esant laisvam prekių judėjimui ir, ir E, labai svarbu definicija, kas yra kultūros vertybė ir, ir kiek galima ir kada draust, reiškia, arba, arba suteikti leidimą ją išvies. Tai čia mes turėtumėm tą vieningą požiūrį, bet čia nu, įvairiose valstybėse įvairios institucijos, kaip kultūros paveldo, reiškia, institucijos užsiema tuo ir, ir tas požiūris turėtų būti e, vienodas. Taip, dabar dėl, <clears throat> dėl europeanos. Be abejo, kad labai svarbus yra e, šis e, jau veikiantis projektas ir šiuo metu aktualiausias klausimas europeano finansavimo užtikrimas per e, Connecting Europe Facility. Noriu taip pat informuoti, kad Europeaną klausimą Lietuva kaip pirmininkaujanti valstybė jau iškėlė svarstymui e, šį pirmanį tarybos audiovizualinių klausimų darbo grupėje. Tai, kad e, ekspertų vertimas yra labai pozityvus, todėl tikiuosi, kad Europos parlamentas palaikys poziciją, kad e, Europeanai reikia skirti tinkamą finansavimą iš Connecting, Connecting Europe priemonės. E, Sekantis klausimas dėl, dėl išmaniosios televizijos. Ir turiu pasakyti, kad pastarojo laikotarpio pokyčiai lemia, jog mes vis, vis mažiau kalbame apie transliavimą kaip technologijos perspektyvas, o vis aktualesnėmis tampa audiovizualinio turinio klaidos internetu ir skaitmeninėje aplinkoje problemos. E, siekiant šios klausimus nagrinėti detaliau, manau, jog turime vadovautis keletą pagrindinių principų. Iš vienos pusės svarbu, kad Europos audiovizualinis sektorius ir jo žaidėjai galėtų naudotis bendros ES rinkos privalumais, plėsti savo veiklą e, bei paslaugas, tačiau kartu turime atsiminti vertybinės nuostatas, kurias turime ginti. Ir grįžtant prie vertybinių nuostatų, kas yra labai svarbu ir dėl e, laisvos prekybos sutarties su Junktinėmis Amerikos, aš pilnai pritariu, kad mes kaip savo identitetą, kaip europinį identitetą turime ginti ir tam skirti pakankamai dėmesio. Todėl, kad popkultūros skverbimasis į puoselėtą amžiai, amžiais puoselėta europinė kultūra, jisai yra gana pavojingas, nes išplauna tam tikras europinės vertybės, kurios tiek stiprina mūsų dabartį, tiek turėtų sustiprinti labai stipriai mūsų ateitį. Aš trumpai pasakyčiau tiek dėl laiko stokos, bet, bet, bet melai su jumis ir atskirai bendrausiu ir jūsų visus, visus pasiūlymus e, įsiklausysim ir, ir dėsim viską, kad, kad tas Europos parlamento balsas būtų išgirstas visose institucijose. ich möchte die polnische äh, kabine bitten. Ačiū. Norėčiau paprašyti Lenkų vertėjų, kad jie pasiliktų salėje, nes yra pas mus komitete narių iš Lenkijos, kuriems reikalingas vertimas, taigi labai prašau neišeiti ir likti salėje nes mane šiek tiek neramina ir erzina tai, kad mūsų komiteto nariai negauna vertimo, jūs esate mums absoliučiai reikalingi, taigi prašau pasilikti. Tiesiog negalėjau net susitelkti, sako pirmininkė, nes man reikėjo pasirūpinti e, lenkišku vertimu. Taigi norėčiau padėkoti ministrui už atsakymus pateiktus į visus klausimus. Na ir nepamirškite pono Degukto, nepamirškite e, komunikato dėl kino ir mes tikrai pasistengsime padaryti viską, kas yra mūsų išgalėse. Taigi e, linkiu Jums e, gero pirmininkavimo ir sustiksime spalio mėnesį. la jeune femme en face de moi. Ai, ai, ai. Can you please ask the other minister to... Norėčiau paprašyti tos jaunos ponios, kuris stovi salės gale, kad pakviestų kitą ministrą. Ach, das ist der Kuh, ja.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 turime šiokių tokių problemų. Lematu, nebematau kolegų iš Lenkijos, aš tiek stengiausi ir kovojau dėl vertimo. Ar kolega iš Lenkijos yra neišėjo? Hm. Jei uh, jums kyla kokių nors problemų, galite turbūt eiti, atsiprašau, kad reikalavau, kad jūs liktumėte. Mes melai liktumėme, sako vertėjai, bet turime dirbti kitame posėdyje. Dabar leiskite man pasveikinti švietimo ir mokslo ministrą iš Lietuvos. Mm, turbūt kalbėsite apie Erasmus Plus programą, kurią svarstymą reikia baigti trilogę taip pat. E, turbūt paminėsite mūsų kolegę Sedalovą e, rengiamą prašymą apie švietimą, taip pat e, apie po kolegos Ivan rengiamą pranešimą. Tikiuosi, kad visi mano kolegos padės jums jūsų darbe. Ir dabar suteiksiu žodį jums, kad papasakotumėte kokius darbus ruošitės nudirbti per artimiausius šešius mėnesius, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Pat užsiteiktą galimybę jūsų komitetui pristatyti Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetų švietimo srityje. Žinoma, šitas pristatymas yra ir tam tikra garbė, ir malonumas, ir iš tikrųjų truputis nervų. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų trejeto partneriams airiams ir graikams už puikų bendradarbiavimą, rengiant ir derinant trio programą ir pasveikinti savo kolegą airijos ministrą, kurio čia nėra, ir jo komandą už labai sėkmingą programos įgyvendinimo pradžią. Savo pristatymą pradėsiu nuo to, kas jums ir mums ypatingai rūpėjo pastaruosius pusantrų metų ir dėl ko bendromis pastangomis buvo susitarta paskutinę Airijos pirmininkavimo savaitę. E, kalbu apie naują švietimo, jaunimo ir sporto programą, gavusią gražų pavadinimą Erasmus. E, to facilitate translating, I will switch into English. It will be easier for everybody. And, uh, I... Dabar kalbėsiu angliškai, visiems bus lengviau tai suprasti ir norėjau padėkoti visiems gerbėmiems kultūros komiteto nariams už konstruktyvumą, genoviškumą, ieškant primtiniausių sprendimų, kad ši nauja programa atitiktų tiek šiandienos ES galimybės, tiek būsimų programos dalyvių lūkesčius. Tokia efektyvi pažanga, dirbant prie programos projekto, galėjo būti pasiekta tik dėl išskirtinai pozityvios ir konstruktyvios atmosferos, kurioje vyko dėrybos ir nebijotinai dėl kokybiško parengiamojo darbo, kurį atliko pirmininkaujantį Airiją, Europos parlamento ir tarybos sekretoriatai bei žinoma komisija. Norėčiau pritarti vienam nuolatinio atstovo pavaduotojui, kuris apie šį bendrą darbą atsiliepia kaip apie gerų tarp institucinių ryšių, efektyvumo ir bendradarbiavimo pavyzdinį modelį. Pirmininkaujančiai Lietuvai su jūsų pagalba, ponė pirmininkė, belieka lieka sudėlioti taškus ant i ir e, įgyveninti jos programos Erasmus plus darbus ir viską galima būtų sudėti, kaip planuota 2014 metų sausio pirmą dieną. Mes aptarėme Kaune Erasmus plus programos tikslus, kai kalbėjome taip pat apie Europos rytų partnerystę ir visus jūsų pasiūlymus pateiktus ten ir mes atsižvelgsime. Ir nors vis dar nežinome tikslios finansinės programos biudžeto išraiškos, bet esu įsitikinęs, kad galutinis biudžetas bus žymiai didesnis nei dabartinių programų biudžetų visuma. Ir tai tikrai yra nuostabus pasiekimas šiais ekonominio sunkmečio laikais, kai ne vienas tikrai skausmingas su biudžeto mažinimu susijęs veiksmas turėjo būti padarytas kitose srityse. Šties ekonominiai laikai dabar yra sunkus ir kalbėdamas apie švietimą ir mokymą noriu pasakyti, kad visi turi teisę į kokybišką uh, aukštąjį mokslą uh, bei neformalų mokymą. Reikia taip pat atsižvelgti į tai, kad yra tam tikrų nesuderinamumų Europos Sąjungoje. Tai yra atotrukis tarp to, e, ko yra mokoma aukštosiuose mokyklose ir tarp pramonės poreikių. Taigi manau, kad mes turėtumėme kalbėti apie efektyvesnį ir kokybiškesnį švietimą. Taigi mūsų pagrindiniai prioritetai bus kokybė ir efektyvumas švietimo srityje, pirmininkant Lietuvai. Kiti prioritetai per tuos šešis mėnesius bus tokie. Aukšto mokslo tarptautinimas ir jo finansavimo efektyvumas. Taip pat kalbėsime apie švietimo atvėrimą ir skaitmeninį mokymasi. Leiskite trumpai pristatyti vieną iš jų. Europos politikos darbuotvarkėje kalbame apie akademinį mobilumą, aukštąjį švietimą ir bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo įstaigų. Tai yra būtina norint didinti mokslo kokybę. Pasakysiu, kad aiškiai e, Europos aukštosios institucijos yra pakankamai kokybiškos, jos aktyviai dalyvauja bendradarbiavimo programuose. Ir žinoma, akademinis mobilumas čia yra pagrindinis komponentas. Bet be abejo reikėtų dar labiau skatinti tą bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo įstaigų. Taip pat skatinti bendradarbiavimą ir su rytų partnerystės šalimis. Tokiu būdu mes e, padidintumėme tą matomumą, e, mokslinių tyrimų pajėgumus ir e, žinių dalinimasi žiniomis. Jei mes norime, kad Europa būtų patraukli uh, užsienio studentams bei akademikams, turime kalbėti apie uh, naujus centrus ir turime taip pat skatinti aukštos kokybės universitetų diversifikavimą. Per artimiausius mėnesius mes dirbsime būtent ties šiuos e, ties šiais dalykais ir laukiame taip pat komisijos komunikato dėl aukštojo mokslo. Ten e, bus parengtas konkretus išvadų pasiūlymas ir e, kuriam turėtų pritarti e, Briselėje vykstančios e, ministrų tarybos nariai. 2011 metais jūsų komitetas parengė pranešimą apie Laslo tokias parengė pranešimą apie švietimo sistemos modernizavimą. Iš ties buvo įdomu iškirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Kitas mūsų prioritetas yra lyderystė švietimo srityje. Tikrai manau, kad daugelis iš jūsų sutiktų, kad švietimo kokybė ir efektyvumas, o to pačiu švietimo sėkmė, didelė dalimi priklauso nuo veiksmingos lyderystės švietime. Deja, ministrų tarybos lygių šiuo klausimu atskiros iniciatyvos nebuvo. Taigi tikrai pirmą kartą šis klausimas bus svarstomas taryboje. Lyderystė švietime yra labai ir vienas iš pagrindinių faktorių, kalbant apie, kuris labai svarbus ir mokytojams, ir mokiniams, ir darbuotojams. Ir yra pagal vieną tyrimą yra parodyta, kad e, šis klausimas yra svarbus didžiajam procentui lyderio. Ir turėtumėm užtikrinti, kad mokykloje būtų rengiami lyderiai, kurie gebėtų įgyvendinti jiems pavestus užduotis. Šie klausimai bus pateikti diskusijoms konferencijoje organizuojamoje Vilniuje, kur bus kalbama apie lyderystę švietimo srityje ir mokymų srityje. Šių diskusijų rezultatai, rezultatai bus perkelti į tarybos išvadas, kuriams ministrai turėtų pritarti lapkričio mėnesį, kaip jau minėjau. Kitas mūsų prioritetas yra profesinio mokymo atvirumo skatinimas. Profesinis mokymas turi būti atviras ne tik jauniems žmonėms, bet visiems, kurie nori persikvalifikuoti ar pakeisti profesinį kvalifikaciją. Būtina užtikrinti kokybę, skatinti užimtumą ir atsižvelgti į tuos profesinio mokymo dalykus, kurių labiausiai reikia Europai. Mes, pirmininkaujantį valstybę, daugiausia dėmesio skirsime tam, kad būtų ugdomi pagrindiniai įgūdžiai, kurių reikia darbo rinkai. Kartu su kolegomis iš užimtumo sektoriaus mes skatinsime bendradarbiavimą tarp švietimo ir užimtumo sektorių. Ir pirmininkaujantį valstybę valstybė tą įsipareigojo padaryti, praeitą savaitę Leipzigė pasirašytame dokumente. Ir taip pat norėčiau paminėti ir pabaigai paminėti naująją e, programą, kuri dar palieka daug nesakytų klausimų, bet yra labai populiari. Tai yra e, mokymasis internetu. E, Tai yra labai aktualu ypač dabar, kai e, naujasios technologijos e, visur ima viršų. 2012 metų pagal vieną kampaniją beveik buvo užsiregistravę daugiau nei milijoną studentų, beveik 200 šalių e, specialiems internetu organizuojamiems kursams. Taigi susidomėjimas yra išties labai didelis. Tai yra naujas mokymosi modelis, kuris visiškai kitaip padės išnaudoti e, turimus išteklius. Iš ties e, ši tema yra labai aktuali ne tik mokslininkams, bet ir visiems politikos formuotojams. Offer. Jeigu teisingai išnaudosime tuos išteklius, daug pasieksime, tai skatina keitimasi žiniomis ir tarp kultūriniai mokymasi, didinama prieiga prie švietimo ir mokymosi, kadangi mokymas ir mokymasis gali vykti bet kur ir bet kaip. Tokiu būdu sukūriamas virtualaus mokys, sukuriamos virtualaus mokys, mokymosi bendruomenės ir dėl to veiksmingumas ir efektyvumas padidėja. Tai yra vienas iš prioritetų mūsų pirmininkavimo metu. Tokiu būdu skatinamos inovacijos išvietimą ir naujos metodikos, tokiu būdu padidinama mokymosi kokybė ir tai yra dar vienas mūsų pirmininkavimo prioritetas, būtent tikslingesnis, asmeninis, toks individualus požiūris turi būti numatytas. Aišku, tai yra naujas dalykas ir tokie ištekliai sukuria nemažai ir iššūkių. Tradicionalistai bijo, kad tradicinių mokymų šalininkai net bijo, kad skaitmeninės priemonės gali pakeisti mokytojus arba kad tai gali sukurti neligybę švietimo sistemoje, kai tas gyvas mokymasis tampa tik mažumos privilegija. Tačiau faktas yra iškus. Atviri mokymosi ištekliai ir jų plėtra auga eksponentiniu greičiu. Todėl švietimo politikams būtina pradėti kalbėtis apie tai, kaip tinkamai išnaudoti šių instrumentų potencialą ir kaip išvengti tam tikrų grėsmių. Dėl to mes manome, kad atėjo laikas ES švietimo ministrams apsvarstyti galimybes ir iššūkius, kurie, kuriuos atneša atviri mokymosi šaltiniai. Tai yra švietimo permastymo paketas, kuris buvo paskelbtas praeitų metų lapkričio mėnesį. Tai yra švietimo atvėrimo, švietimo persvarstymo direktyva, pirmininkantė valstybė sureaguos į tai, rengdama svarbius politinius debatus tarp ES švietimo ministrų lapkričio tarybos posėdyje. Ir mes pažiūrėsime, ką, ką, ko iš to pasieksime. Jūsų nuomonė šiuo klausimu būtų man labai svarbi, man padėtų vesti diskusiją su ministrais ir pakreipti jas teisingą linkme visų Europos piliečių labui. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, štai šios yra temos ir iššūkiai, kurie mums tenka švietimo srityje aš norėčiau paraginti aktyves diskusijas per ateinančius šešis mėnesius. Ir taip pat norėčiau pridurti, kad norint įgyvendindami pirmininkavimo programą, mes laikysimės bendro pirmininkavimo principo, būtent siekiant patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimo. Taigi ačiū už dėmesį, jūsų nuomonė ir požiūris mums labai svarbus, taigi mielai išklausytumėme jūsų e, klausimų ir kaip jau sakiau, tuos klausimus aš būtinai perduosiu ir įvairio, įvairioms konferencijoms, susitikimams, e, kurie vyks mūsų pirmininkavimo metu Vilniuje, kad galėtumėme detaliau jūsų iškeltus klausimus aptarti. Dėkoju, ministrė, yra šiek tiek tokių problemų. Nežinau, ar jums neiškils tų pačių problemų. Jūs kalbėjote labai plačiai, jūs kalbėjote apie taip vadinamą mok. Galite gal paaiškinti, iš kur ateina pinigai, ką reiškia tas mok, mobilumas, internetas. Gal jūs galite mums paaiškinti plačiau, man atrodo, kad kaip ir aš kolegos taip pat yra pasimetę. Tai yra MOOC e, e, masiški atviri internetiniai kursai. Pirmininkė, tai yra naujas dalykas. Aš tą akcentavau savo prisistatymę. Tai yra naujas, tik tai atsirandantis klausimas. Tai ir dabar e, švietimo ištekliai yra sukaupti knygose. Ir E, Amerikoje, kai kuriuose Azijos šalyse, Šanhajuje, Seule, e, Pietų Karolinos universitete, Stanfordo universitete, Edimburgė, kitur Anglijoje šis metodas taikomas yra. E, parengta yra labai daug kursų, paskaitų, kurios transliuojamos internetu geriausi profesoriai skaito tas paskaitas ir mes turime tam tikrų problemų. Problema yra, kaip išplatinti tai iki šiol, e, kaip tą neformalų turinį galimybės neformalę studentų paversti formal, formaliu dalyku. Taryboje mes E, sieksime rasti būdą, kaip pereiti prie neformalaus ūkdymo mokymo šioje platformoje prie to, kas galėtų būti pripažįstama uh, oficialiai, pavyzdžiui, pažymėjimai, uh, kursų baigimo pripažinimas. Ir svarbu ne tik tai pripažinimas, bet taip pat yra klausimas, kaip užtikrinti, užtikrinti mokymo kokybę. Uh, nes e, niekas nežino, kas kitoje pusėje sėdi, ką tu matai internete, Piterį, Joaną ar, ar ką reikia oficialiai kalbėti. Gal galite iššifruoti tą sutrumpinimą MOK? Angliškai tai yra Massive Open Online Courses, tai yra masiniai atviri nuotoliniai kursai. Netaip gražiai skamba, sako pirmininkė. Negražus sutrumpinimas. Visuomet e, vyko e, nuotolinis mokymas, kursai, yra tam tikra sistema sukurta ir mums nereikia rūpintis dėl pripažinimo ar ne, nes universitetai tokius nuotolinius e, kursus siūlo. O dabar žiūrime į Aziją, JAV, Karibų regioną. Keista, tai ne, visiškai nesusijęs su Erasmus. Turime rasti būdų, kaip užtikrinti pripažinimą, kad jauni žmonės galiausiai, e, nebu, kad nesitiktų taip jau jauni žmonės negaus jokio diplomo. Taigi reikia šį klausimą spręsti. Tai nėra mūsų darbas, mes visiškai neturime nieko bendro su tuo. Mes pirmą kartą išgirdome apie tokius kursus ir aš esu labai nustebusi. Uh, iki jūsų pirmininkavimo visiškai nematėme darbo tvarkė tokio klausimo. Mes e, kalbėjome apie Erasmus, tai labai svarbu, bet apie tą mok klausimą niekada nebuvome girdėję. Taigi matote, kiek yra užslėptų darbo tvarkių. Nemanau, kad tai labai gerai, man nelabai tai patinka. Bet dabar e, dirbsime toliau, ponės Sančias Smith. Dėkuoju, dėkuoju ministrui už pasisakymą. Mes kalbam apie švietimą, tai yra vienas iš svarbiausių sektorių Europos ateičiai. Aš norėčiau akcentuoti kai kuriuos dalykus, kuriuos e, minėjote, jūs minėjote mobilumą, Erasmus programą. E, Aš pati dirbusi švietimo srityje e, ir aš suprantu, kad nepaprastai svarbu yra e, kovoti su iškritimu iš mokyklos, e, mokyklos nebaigimu. Jūs minėjote svarbius klausimus taip pat dėl mokymo profesinio dėl pameistrystės programų, tai labai svarbu. Mes turime E, galvoti, kaip plėtoti aukštai mokslą, kaip skirti jam prioritetą, tai labai svarbu e, užtikrinant intelektinę plėtotę e, tarptautinės sistemos ES turėtų būti naudojamos finansavimo galimybės studentams, dėstytojams, taip pat technologijų komunikacijos pasitelkimas. Tai gali prisidėti prie aukštojo mokslo stiprinimo ir aukštasis mokslas taip pat turi labiau priartėti prie verslo pasaulio. Mes turime parengti piliečius e, pris, įsijungti į darbo rinką. Ir e, reikia galvoti apie švietimą nuo labai ankstyvaus amžiaus, nes tai yra tikslas strategijos Europa 2020 aplinkos saugos klausimai tvarumo klausimai. Mums reikia švietimo, kuris taip pat atsižvelgtų į socialinę įtraukti, reikia skatinti valstybės narės dirbti, kad būtų užtikrintas toks švietimo pobūdis ir mes turime atsižvelgti į visus šiuos aspektus darbe e, ir tikimės, kad tai bus padaryta Lietuvai pirmininkaujant, kad tie dalykai neliks e, nepastebėti. Ponas Ver. Labai ačiū pirmininkė, dėkuoju, kad suteikėte žodį. Aš, gerbiamas ministrė, e, esu labai patenkintas, kad jūs lankotės pas mus, kad pristatėte švietimo prioritetus jūsų pirmininkavimo laikotarpiai. Norėčiau jums pateikti klausimą. tai yra su švietimo sistemos problemomis ES. Daug žmonių jaunų neturi darbo, e, daug išsilavinusių žmonių, bet maždaug yra 2 e, milijonai darbo vietų, kurios yra laisvos. E, laisva, su tuo įsila, ir, ir įsilavinimas žmonių netinkamas toms darbo vietoms užimti. Ir kaip sumažinti atotrukį tarp švietimo, ūkdymo ir darbo rinkos. Europos Sąjunga turėtų sumažinti tą atotrukį ir e, siekti, kad jis iš vis išnyktų, bet kol kas mums nelabai sekasi sėkmingai spręsti šių problemų. Kaip naujoviškai pagalvoti apie švietimo sistemos reformą Europos valstybės turėtų pakeisti savo požiūrį, filosofiją į švietimą visais lygmenimis. Švietimas, ūkdymas turėtų būti siejamas su praktika, kuri turėtų būti įgyjama įmonėse. Mes taip pat turėtume labiau taikyti Humboldto sistemą universitetuose universitetai turėtų būti e, labiau įtraukiamojo e, pobūdžio, taip pat jie e, su visuomenė turėtų labiau bendrauti ir reaguoti į visuomenės ekonomikos pokyčius. Tokiu būdu mes turėtume skatinti profesijas, kurios yra įdomesnės, reikalingesnės konkurencingesnės. Europos parlamentas negali stipriai įtakoti valstybių narių e, reformų švietimo srityje. Be to, praktiškai yra sunku užtikrinti, kad Briuselio rekomendacijos būtų įgyvendamos. Kaip e, reaguoti tokioje situacijoje? Ačiū. E, Papa Nikolau. Thank you very much. Ponas Papakul Nikolau, gerbiamas e, ministre, sveiki atvykę. Linkiu e, viso ko geriausio jums pirmininkaujant. Ir jūsų įžanginėje kalboje e, išgirdau labai įdomių, padrasinančių minčių. Ir ir, ir jūsų pasisakymę išvelgiau labai šiuolaikinės mintis ir sutinku, e, kad e, ta situacija, kurią mes e, analizuojame dabar, turime susidaryti bendrą vaizdą dėl tų MOOC kursų. Ir Tai yra labai sveikintina, e, tai puikiai dera su jaunimo strategija, tai nauja tendencija. Mes taip pat išreiškėme e, savo susirūpinimą, kaip šie nauji e, masiniai kursai galėtų prisidėti prie jaunimo įgūdžių ir žinių ūkdymo. Mes taip pat turėtume mm, panagrinėti šį, e, šią naują mokymo formą. Ir man e, labai patiko tai, kad jūs siejate švietimą su profesiniu gyvenimu. Ir labai svarbu e, iš švietimo ministro išgirti tai, kad švietimo sistema turi užtikrinti daugiau įgūdžių e, jauniems darbuotojams ir ne tik jauniems ir turi užtikrinti visą gyvenimą trunkantį mokymasi. Ir aš norėčiau išgirsti daugiau jūsų minčių e, dėl e, studijų ir darbo suderinimo. Mes jau nemažai apie tai kalbėjome šiuose rūmuose, šiame komitete. Ir tai labai E, susiję su jaunimo nedarbo klausimu. E, e, kaip kolegas Ver pasakė, labai svarbu suformuluoti darbinės pozicijas ir užpildyti tuščias darbo vietas ir pateikinti šiuos poreikius Europinėme lygmenyje. Tačiau tam reikia tinkamo pasirengimo, nereikia laukti kažkokio dekreto ir žiūrėti e, ir nelaukti, kol gausime e, diplomą ir kaip jį galėsime pritaikyti gyvenime. E, taigi dar kartą ačiū Jums, aš pasikartosiu nesu girdėjęs e, anksčiau iš ministrų tokių e, naujoviškų minčių ir aš tikiuosi, kad mes iš jūsų pirmininkavimo galime daug tikėtis. Äh, Dėkoju. Pone Zemedilova, ačiū. Aš visiškai pritariu anksčiau pasisakiusiems kolegoms dėl jūsų tos naujos idėjos, dėl nuotolinių E, mokymo, atvirų nuotolinių masinių mokymo kursų. Na, turime suprasti, kad ES turime tikrai puikių profesorių, puikių universitetų, turime puikia švietimo sistemas ir uh, na, nežinau, negaliu pasakyti, ką jūs kaip pirmininkaujantį valstybę turite ar galite padaryti, tačiau mes turime daugiau dėmesio skirti diplomų pripažinimui ir švietimui, kuris yra įgyjamas ES ir neturėtume gal tiek daug dėmesio skirti kitoms mokymosi ir švietimo formoms, kurios yra už ES ribų, bet aišku, jūs spręsite, kaip, kaip bus. Labai e, džiaugiuosi, kad pristatėte labai daug prioritetų. Dauguma jų yra susijęs su mano e, rengiamu pranešimu, kuris yra e, E, pavadintas permastykime švietimą. Ir aš suprantu, kad jūs turėsite daug ką nuveikti, tikiuosi, kad jums pasiseks. Suprantu, kad daug dėmesio skirsite rytų partnerystį, tai yra normalu. Ir aš norėčiau, kad e, ir kalboms daugiau dėmesio skiriama ir profesiniam mokymui. Ir taip pat man būtų įdomu sužinoti, kokie yra jūsų konkretūs planai. Nes e, iš to, ką girdėjau, suprantu, kad uh, viskas sutelkiama į lapkričio mėnesio ministrų susitikimą, bet galbūt numatę ir kitų konkrečių žingsnių, kurių ketinate imtis srity, šiose srityse. Galbūt rengsite diskusijas, konferencijas, ar tai kokius kitus susitikimus. Nežinau, kokie yra tiksliai jūsų planai, nes tas lapkričio mėnesio e, ministrų susitikimas, aš tik jį girdėjau ir nemačiau jokių kitų planų, jokios kitos veiklos. Uh, E, ir na, aš tikiuosi, kad visi tie keturi prioritetai, kurie yra gan skirtingi, kažin ar per vieną ministrų susitikimą jūs galėsite viską aptarti, tai man sunkiai įsivaizduojama. Na ir tikrai tikiuosi, kad pasieksite sėkmingų rezultatų, esate gerai pasiruošę ir tikiuosi, kad skirsite dėmesį tam, toms rytims, kur galime pasiekti pažangos, pameistrystės. Par sritis. Aš tikiuosi, kad ir toliau imsitės pastangų šioje srityje ir taip pat siūlyčiau gal daugiau dėmesio skirti stažuotojams ir tiems, kurie dirba institucijose, tarkim, tai irgi yra labai įdomi tema ir tam galime skirti irgi daugiau dėmesio, bet kaip sakiau, na, tikrai visokiojopos linkiu Jums sėkmės ir turiu ir kitų pastabų, bet gal tiesiog vėliau gal e, jas išsakysiu per kitus susitikimus. Frau Kammerevert. Pane Kammerevert. Ačiū. Dėkoju ministrui už pristatymą. Aš norėčiau vėlgi daugiausia dėmesio skirti dviems dalykams. Aš labai daug dėmesio per pastarąsias kelias savaitės ir jūs taip pat e, tam skirėte dėmesio, daug dėmesio skiriau strategijai 2020. Yra tie tikslai, kuriuo, kurių sieksime Europoje, sieksime e, daugiau didesnio aukšto išsilavinimo, daugiau žmonių, kad jį galėtų e, gauti. Ir, ir kaip pirmininkė Doris Pak sakė, kad mes nuolatos kalbame apie aukštesnės kvalifikacijas, aukštesnį švietimą. Tai nebūtinai yra universiteto diplomai. Ir mes šiame komitete nuolatos tai kartojame. Ir aš manau, kad mūsų visuomenėse mums reikia keisti supratimą. Praeitą savaitę Vokietijoje per, buvo pristatyta situacija, mokymo, švietimo situacija Prancūzijoje, kur e, mėsininkas sakė, kad turi sumokėti daug pinigų už savo stažuotojus. Ir iš tiesų netokiose tradicinėse profesijose nėra iš vis vertinama ta pameistrystė ir kalbama tik apie tai, kad tik universiteto diplomas reiškia gerą išsilavinimą, geras kvalifikacijas. Taigi, atsižvelgiant tai, ką sakė ponas Ver, aš manau, kad čia kyla problemų. Tikrai kyla problemų dėl specialistų, dėl amatininkų trūksta tokių paprastų profesijų atstovų Europoje. Ir tai nebūtinai tai žmonės, kurie baigė universitetus. Taigi aš manau, kad turime daugiau dirbti visuomenėje ir atsargiai pasirinkti žodžius. Būtent, kad kai kalbame apie mokymą, kvalifikacijas, mes ne, ne visuomet turime kalbėti apie universiteto uh, universitetinį išsilavinimą, nes moky, mokymas yra ir susijęs su labai paprastais amatais, kepimas, konditerija ir panašus dalykai. Taigi tai yra labai naudingi įgūdžiai visuomenėje ir mes ir ateitie mums reikia žmonių, kurie galėtų su, sutaisyti mūsų drabužius, e, susiūti ir panašiai. Ir tam nereikia universiteto diplomo, taigi reikia e, sąmoninti visuomenę tuo klausimu, kad žmonės suprastų, jog visuomenė gali atlikti gerą darbą už padorų atlyginimą ir nebūtinai tam reikalingas universitetinis išsilavinimas. Ir komisijoje ir kartais čia Europos parlamente mes gan dažnai sukūrėme neteisingą įspūdį, ypatingai pasirinkdami netinkamus žodžius. Galiausiai trumpai dėl masinių atvirų nuotolinių kursų. Aš irgi šiek tiek nustebau, kaip ir pirmininkė, niekada anksčiau nesu apie juos girdėjusi. Uh, na, ne man sakyti, kad tokius modulius reiktų numatyti švietimo sistemoje. Ne aš turėčiau priimti tokį sprendimą, bet aš, man kiltų problemų, jeigu galiausiai Europoje visas švietimas vyktų internetu, vyktų tik tai internetinis mokymasis, nes švietimas juk yra susijęs ir su universitetais, ir tokiuose praktinėse srityse. Tai yra susiję ir su keitimus mintimis ir galimybę lankytis kursuose ir eiti į paskaitas. Ir kaip ponė Nevedalova sakė, mes turime daug puikių universitetų ir galbūt amerikiečio profesoriaus paskaita seminare Vokietijos universitete gal būtų ir praturtinanti patirtis, tačiau tradicinio švietimo vertybė, vertė, kai vyksta diskusijos, debatai, keičiamasi idėjomis, nieko to negalime, nieko to pakeisti negalime. Sėdėjimo prie e, kompiuterio ekrano tamsioje patalpoje. Taigi mes turime taip, galbūt išvelgti tokių kursų naudą ir panašiai, tačiau tikrai neturi nukentėti tradicinis švietimas ir negalime ateityje sakyti, kad universitetų nereikia, visi galime miegamajame mokytis tikrai tai nebūtų naudinga nei švietimui, nei kultūrai. Ačiū, Hanu Takula. Kiitoksia, puheenjohtaja. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministrui už puikų pasisakymą. Gal vis tik tai reikėtų grįžti prie to moks atvirų masinių nuotolinių kursų. Galbūt ir gerai, kad ministras e, ėmėsi šio klausimo, iškėlė jį, nes tai susijęs su potencialu, su naujomis galimybėmis. Kai kalbame apie švietimą Europoje, tai yra svarbi tema. E, bet tai yra atviro koordinavimo sritis. Dėl to naujos sistemos yra visuomet sveikintinos, reikia atvirai žiūrėti tokius dalykus. Mes ne prieš pokyčius, mes jiem nesipriešiname. Mes turime pasitikti ateitį ir pakelti švietimo srityje kartelę. Bet kas mane šiek tiek neramina – Aš žinau, kad tai yra valstybių narių kompetencija, bet mes taikome atvirą koordinavimo metodą kaip priemonės. Mes taip pat turime bendrą rinką. Mes e, bendradarbiavome glaudžiau švietimo srityje. Bet žiūrėdamas e, į Europą, aš tikrai nebežinau, kodėl mes žmonės laviname, kokie sprendimai primami. Pirimi, kartais net nesuvokiama, kaip, koks yra pasaulis. Labai daug kas per pastarusius dešimtmečius pasikeitė, mes turime problemų Europoje. Matome e, pokyčių rezultatus, socialinę atskirtį, jaunimo nedarbą. Ir pasakysiu, kad švietimas yra būdas kovoti su šiais reiškiniais. Deja, atrodo, kad uh, labai sunku gražinti žmonės iš užrybio visuomenės į švietimo lavinimo sistemą. Ši mokymo ilginimas taip pat galėtų būti socialinės įtraukties priemonė. Lietuvai pirmininkaujant ir žinau, kad ponas e, Pavalkis, ministras Pavalkis yra patyręs šioje srityje. E, tai plati tema. Kokiuose srityse žmonės turėtų būti lavinami, šviečiami bendroje rinkoje? Reikia prisiminti, kad 40 didžiausių pasaulio bendrovių turi daugiau lėšų ir išteklių negu e, didžiausios jungtinių valstybių narės nemokami mokesčiai e, valstybėse narėse ir e, daug kas slepia savo mokesčius mokesčių rojuose. Europos e, darbo sąnaudos yra aukštos. E, mes ne konkurencingi, taigi turime galvoti, kokią galime pasiūlyti vertę. Inovacijos, moksliniai tyrimai, plėtra, produktų plėtra, investicijos, e, švietimas, mokymas E, paslaugoms tai yra svarbu. Mes turime rasti naujų būdų ir apie tai kalbėti Europoje. Ir turime veikti kaip galima greičiau, nes e, turime e, horizontą 20, 20, 30, 50, bet kaip e, e išgyventi e, 2014 metais, tai yra labia aktualiausia problema. E, Ir e, galbūt tie moks, e, tas atviras, atviri kursai yra neblogas dalykas, galbūt tai užtikrins naujas žinias, galbūt e, reikėtų surenkti kokią nors e, sesiją brainstormingo po jūsų pasakymo ministre. Ačiū, ponas Kurį. Dėkoju, ministrė. Esu dėkingas Jums už Jūsų pasisakymą. Jeigu galėčiau, norėčiau suteikti Jums tam, e, pateikti Jums tam tikrų patarimų jau e, ponas Vėr e, ir kiti kolegos kalbėjo. Aš esu iš Italijos labai daug pas mus jaunų bedarbių. bet e, labai daug, pavyzdžiui, kepėjų, amatininkų yra tarp bedarbių. Kepėjai duonos negali rasti kepyklos, kurios jie galėtų įsidarbinti. Jūsų pirmininkavimas truks e, pusmetį pasaulio, turbūt nepakeisite per tiek laiko. Be to, e, atostogos, vasaros bus, paskui kalėdų atostogos, taigi jūsų pirmininkavimas trumpėja iki keturių mėnesių. Dar E, norėčiau pasiūlyti, kad reikėtų pasitelkti kaip galima plačiau universitetus, reikia užtikrinti, kad diplomai universitetų būtų naudingi darbo rinkai. Bet aš matau daugybę italų, kurie baigia puikiausias mokslinės studijas, turi geriausius diplomus svarbiose setyse, bet jie yra uh, prestižiniai bedarbiai. Ji yra E, jums pirmininkaujant, e, galbūt, galbūt jums pagal, e, pirmininkaujant reikia pagalvoti, jog reikia siūsti aišku signalą, kad turime vertinti profesinį mokymą, kuris užtikrintų darbo vietas jaunimui ir jie nebeturėtų būti diskriminuojami dėl to, kad neturi universiteto diplomo. Jeigu jūs užtikrintume tai, būtų labai gerai. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau išsakyti porą e, pastabų, kaip ir ponas Kurija ir ponė Kevitin. Pone Kamvert, atsiprašau, dėl verslo, dėl universitetų esu už tuos dalykus, bet kodėl visą laiką kalbame apie universitetus, ar nereikėtų kalbėti apie verslą ir mokymą? Vokietijoje, Niderlanduose, Austrijoje E, turime ryšius užmesgę ir dėl to, nors gal ir keista, lyginant su kitais, mūsų jaunimo nedarbas yra labai nedidelis, nes vyksta bendradarbiavimas tarp mokyklų ir darbo rinkos. Mes suprantame, kad santechnikas, kepėjas E, nėra niekinamas dėl to, kad neturi universiteto diplomo. Nereikia jam to diplomo, bent jau taip yra Vokietijoje. Mes turime keisti visuomenės požiūrį. Reikia e, gerbti bet kokią mokymo formą, kad e, žmonės nebūtinai per galvą versusi, kad įstotų universitetą. Aš tokio požiūrio nesuprantu ir manau, kad daugelis, daugiau žmonių turėtų siekti, kad tas požiūris pasikeistų. Uh, Reikia e, užtikrinti ryšį tarp mokymo, verslo ir kurti tokias, galvoti apie tai, kaip parengti darbuotojus. E, buvo kalbama apie sienas. Aš esu iš e, regiono, kuris yra prie Prancūzijos. Mano kirpėjas negali susirasti mokinio Nes e, iš Prancūzijos, pavyzdžiui, nes jeigu atkeliautų tas mokinys iš Prancūzijos, reikėtų ją mokėti mokestį Prancūzijai. Reikėtų numatyti tam tikras išimtis mokiniams, bent jau pasienio regionuose, aišku, jie turi mokėti kalbą. Bet šioje srityje yra labai daug e, problemų. E, Hano, aš nesu prieš naujo. E, dalykai nauji skamba įdomiai, bet pirmiausia, atlikime savo namų darbą. Turime Bolonijos procesą, kuris deramai dar neveikia, reikia jį išbaigti. O dabar pradėsime e, naują kryptį su naujais e, modeliais, nuo kurių visi išprotėsime. Taigi turėtume labai atsargiai tai žiūrėti. Nesu nieko prieš naujoves bet neturime pamiršti sistemos. E, reikia tokios sistemos. Kol nebus sistemos, studentai nebus saugus. Taigi tokia yra problema. Dabar, manau, Reikėtų suteikti žodį ministrui atsakyti klausimus. Prašom. Uh, uh, uh, e, Ačiū, kiek aš turiu. Laiko 10 minučių, 7, nedaugiau. Ačiū. Chairman, uh, your, your colleague minister has to leave 11.15, so if you can... Jeigu kalbėsite trumpiau, tuomet paliksite laiko e, daugiau savo kolegai. Gerai, pasistengsiu apibendrinti visus klausimus. Nebuvo tai mūsų iniciatyva, bet dabar yra daugiau nei 800 tūkstančių studentų, kurie užsiregistravo į šias platformas ir platformas Manome, kad ES kažkaip turėtų reaguoti. Bent jau galime pradėti diskusijas, ką mes galėtumėme padaryti. Žinoma, kol kas tai bus tik politiniai debatai, kokią kryptimį reikėtų judėti. Ir visą tai, žinoma, atspindės jūsų e, čia išsakytas pastabas ir pastebėjimus. Dar vienas bendro pobūdžio e, pastebėjimas – apibendrinsiu jūsų užduotus man klausimus. Tas ryšys tarp švietimo, mokymų ir verslo. Tas žinių perdavimas yra, jam kyla pavojus. Turime labai daug gerų mokslininkų, tačiau negalime pritaikyti, įgyvendinti jų žinių pramonėje. Universitetai yra labai geri ir, kaip jau buvo minėta, prestižinių universitetų turime, viskas gerai. Tačiau universitetą baigę studentai nėra priimami į darbo rinką yra tas nesuderinamumas tarp gerų universitetų suteikiamų žinių ir įgūdžių ir tarp to, ko reikia pramoniai. Taigi, Lietuvoje vyks 3-4 susitikimai ir mes būtent šį klausimą aptarinėsime. Mes pateiksime siūlymų tarybos išvadoms sprendimams, e, kuriuos gal būtų galima pritvirtinti e, šioje srityje. Pirmomis pirmininkavimo dienomis mes sėkmingai e, siekiame dialogo bendradarbiavimo tarp komisijos tarybos, uh, kalbant apie profesinį mokymą. Manau, kad būtina skatinti tą bendradarbiavimą tarp švietimo ir verslo įmonių. Verslo įmonės turėtų pasakyti, ko joms reikia iš švietimo sistemos, o švietimo sistema turėtų reaguoti į tuos visuomenės ir įmonių poreikius. Nedarbas labai didelis, Ir kai kuriuose srityse matome, kad mums trūksta specialistų. Informacinių technologijų srityje, inžinerijos tai srityje. Taigi turime kalbėti tą pačią kalbą. Taip pat norėjau visiems jums mm, padėkoti. Ačiū, kad mane išklausėte. Neužimsiu kito ministro, kitam ministrui skirto laiko. Dėkuoju jums visiems už klausimus ir tikiuosi, kad e, visi kartu dirbsime dėl Europos ateities. Dėkoju Jums, ministrė, ir ačiū, kad suprantate ir užleidžiate vietą savo kolegai, kitam ministrui. Prašom. Yes. Okay. Thanks. Thanks, thanks, thanks. Where is the minister? Warum is er nicht hier? He was here.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 Kągi, labas rytas, ponė ministrė, ponė Pabedinskėne. Tai yra socialinė saugumo ir darbo e, ministrė. Ir taip pat e, jos kompetencija patenka ir jaunimo reikalai. Taigi apie socialinius reikalus, socialinį saugumą galite nekalbėti, kalbėkite tik tai apie jaunimą. Taigi žodį suteikiu jums iš karto, nes žinau, kad laiko turite nedaug, ar, ar, ar taip taip. Prašau. Labadiena, ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiami Europos parlamento nariai ponai ir ponios. Visų pirma, norėčiau Jums padėkoti už galimybę pristatyti savo sirties, tai yra jaunimo politikos pirmininkavimo prioritetus. Esu tikra, kad visi čia apsilankę ministrai pripažindami labai svarbu Europos parlamento vaidmenį šiandieninėme sprendimų prieimimo procese, atstovaujant 500 milijonams ES piliečių interesus. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu sieks konstruktyvaus, produktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo. Aš taip pat esu neišimtis. Europos ateitis priklauso nuo jaunimo, todėl į jaunimą būtina žiūrėti kaip į pozityvę visos ES kūrimo jėgą. Europa yra sparčiausiai senstantis žemynas, todėl jaunimo integravimas į visuomeninį ir profesinį gyvenimą bei geresnis jo potencialo panaudojimas yra patys svarbiausi veiksniai užtikrinti tvarų Europos vystimasi. Siekiant sukurti tinkamas sąlygas jaunimui aktyviai dalyvauti demokratinėje, atviroje ir rūpestingoje visuomenėje, svarbu įsiklausyti į tai, ką sako jaunimas, suteikti galimybę išsakyti ir išklausyti jo iniciatyvas, skatinti veiksmingą bendradarbiavimą siūlyti konkrečias idėjas pagal vykdomas Europos programas ir daugiau reikšmės teikti jaunimo aspektui visose politikos srityse. Dėl dabartinio ekonomikos nuosmukio jaunimas susiduria su dideliais sunkumais darbo rinkoje. Darbo vietų trūkumas ir ne visuomet garbingos darbo sąlygos daro įtaką kiekvieno individo gyvenimui, o jauni žmonės šioje situacijoje yra ypatingai pažeidžiami. Nedarbas ne tik neleidžia jaunimui pilnavertiškai integruotis į visuomenę, bet ir sukelia socialinę atskirtį, didina nusikalstamumo, socialinių neramumų riziką. Tinkamas darbas ir socialinė įtrauktis jauniems žmonėms suteikia ekonominę nepriklausomybę, padeda jiems išvengti skurdo ir leidžia dalyvauti aktyviau visuomeniniame pilietiniame gyvenime. Svarbu sukurti palankesnės sąlygas jaunimui gerinti įgūdžius, pasinaudoti savo galimybėmis, dirbti aktyviai, dalyvauti visuomeninėje veikloje ir labiau įsitraukti, kuriant Europos Sąjungą. Svarbu suvokti, kad jaunimas nesunkia atsakomybė o svarbus visuomenės išteklius, kurį sutelkus galima pasiekti aukštesnių socialinių tikslų. Kad būtų dar labiau prisidedama prie strategijos Europą 2020 tikslų, svarbu spręsti dėl krizės jaunimui kilusias problemas. Formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, deramas dėlimesys ir toliau turėtų būti skiriamas užimtumui ir verslumui didesniems galimybėms gauti darbą bei jaunimo novatoriškumo ir kūrybiškumo ugdymui. Taip pat daugiau dėmesio reikėtų skirti socialiniai apriepčiai, sveikatai ir geroviai. Jaunimo politika, kurią šiandien kūrėme, skirta tam, kad užtikrintume 28 valstybių narių ateitį kad jaunoji karta visose 28 valstybėse narėse netaptų prarastąją kartą pagrindiniu lietuvos prioritetu jaunimo srityje numatome nedirbančio nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo grupės socialinę įtrauktį. ši grupė yra laikoma viena problematiškiausių grupių jaunimo socialinės atskirties bei jaunimo nedarbo atžvilgiu. priklausymo šiai grupei padariniai skaudžiai atsiliepia asmeniui visuomeniai ir be abejonės ekonomikai. Nedalyvavimas darbo rinkoje, nei švietimo sistemoje mažina įsidarbinimo galimybės, gali tapti nusikaltimų, psichinės ir fizinės veikatos problemų priežastimi. Nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai mažiau dalyvauja politinėme ir socialinėme gyvenime, mažiau pasitiki visuomenė siekiant spręsti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo problemas, reikalingos įvairios priemonės, padedančios spręsti perėjimo į darbo pasaulį arba gražinimo į švietimo sistemą problemas. Jas taikant ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas įvairioms pažeidžiamoms grupėms. Sėkminga politika visuomet remiasi naujoviškumu. Taigi, taigi svarbu kurti naujus būdus, kaip pasiekti tikslinės grupės, visų pirma skiriant daug pastangų savo teisėmis negalintims pasinaudoti asmenims. Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai metu rengsime tarybos išvadas dėl nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo socialinės įtraukties. Sieksime rasti geriausias įmanomas formas ir priemonės nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams, suteikti galimybių dalyvauti visuomeninėme gyvenime, grįžti į švietimo sistemą ir darbo rinką akcentuosime naujoviškų, inovatyvių sprendimų paiešką tarp sektorinio ir tarp žymnybinio bendradarbiavimo svarbą. Diskusijas dėl šios grupės jaunimo problemų sprendimo perkelsime ir į ES jaunimo konferenciją, kurios metu turėsime puikią galimybę išgirsti ir jaunimo balsą. Kartu su jaunimu sieksime apžvelgti šiuo metu esamas priemonės, drauge ieškosime sprendimų bei naujų inovatyvių metodų nicų grupės jaunimo problemoms spręsti jaunimo konferencija ir generalinių direktorių atsakingų už jaunimo klausimus susitikimas vyks rugsėjo 9-12 dienomis Vilniuje. Šio renginio tikslas yra apibendrinti konsultacijų su jaunimu, taip vadinamo struktūrinio dialogo su jaunimu rezultatus. Mes akcentuosime galimybių didinimą ir prieinamumą prie darbo rinkos, švietimų, mokymo sistemų tiems jauniems žmonėms, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose. Galime pasidžiaugti jaunimo srityje turėdami gerai veikiantį konsultavimosi su jaunimu procesą, vadinamąjį struktūrinį dialogą Mano giliu įsitikinimu, jaunimo balsas yra labai svarbus ir girdimas formuojant jaunimo politiką. Tačiau taip pat nemažiau svarbu, kad struktūrinio dialogo procesas įtraukia vis daugiau jaunimo, jis skatina būti aktyviu, mąstančiu ir prisidedančiu prie savo ateities kūrimo. Tikiu, kad aktyvus jauno žmogaus dalyvavimas ugdo aktyvų pilietį ateičiai. Turime toliau dėti pastangas, kad konsultacijos pasiektų dar daugiau jaunimo, ypač neaktyvus nedalyvaujantis jaunimas, kad procesas būtų dar labiau matomas ir efektyvus. Jaunimo užimtumo klausimas yra vienas iš mūsų prioritetų pirmininkavimo laikotarpyje kalbant apie darbus šioje srityje norėčiau paminėti kad lietuva pirmininkavimo metu parengs tarybos deklaraciją dėl europos pameistrystės aljanso. aljanso tikslas gerinti pameistrystės kokybę ir pasiūlą taip sudarant daugiau galimybių jaunimo užimtumui bus siekiama sutelkti ES valstybių narių, socialinių partnerių, verslo, Europos komisijos ir kitų svarbių šios sirties subjektų veiksmus, kuriant aukštos kokybės pameistrystės schemas. Taip pat pirmininkavimo metu Lietuva akcentuos jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo svarbą, Lietuvos nuomonę, jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas suteiks jauniems žmonėms realių galimybių, padės išvengti ilgalaikio ir žalingo nebuvimo darbo rinkoje, svariai prisidės prie tolesnės jauno žmogaus karjeros perspektyvų. Įgyvendinant iniciatyvą svarbu užmėgsti tvirtus partnerystės ryšius su interesuotais subjektais, užtikrinti ankstyvą įdarbinimo tarnybų ir kitų jaunų žmonės remiančių partnerių intervenciją, imtis integraciją į darbo rinką skatinančių priemonių, šiuo tikslu panaudoti visomis, e, pasinaudoti visomis Europos socialinio fondo ir kitų struktūrinių fondų finansavimo galimybėmis. Taip pat labai svarbu, kad sprendžiant jaunimo nedarbo problemą įsitrauktų socialiniai partneriai, juos kartu su ministrais neformalios užimtumo tarybos metu kviesime diskutuoti šią aktualią temą, detaliau aptariant e, pameistrystę. Jaunimo reikalų srityje visuomet labai svarbi Europos parlamento nuomonė. Stebime ir nagrinėjame parlamento rezoliucijas bei nuomonės užimtumo ir jaunimo politikos srityje džiaugiuosi airijos pirmininkavimo metu pasiektu susitarimu dėl bosimos programos švietimo mokymo jaunimo ir sporto srityse kuriame radome kompromisą įvardindami jaunimo svarbą ir skirdami šiai sričiai atskirą skyrių programoje. ES ir rytų Europos bei Kaukazo šalių jaunimo bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje skatinimas taip pat yra vienas iš mūsų nacionalinių prioritetų. Pirmąjį rytų partnerystės jaunimo forumą surenksime Kaune spalio 22-25 dienomis. Dvi pagrindiniai šio forumo temos bus darbas su jaunimu bei neformalaus ugdymo pripažinimas ir jos svarba socialiniai įtraukčiai ir ypač vietos lygmenyje, bei darbo su jaunimu bei neformalus ugdymo pristatymas europiniuose ir rytų partnerystės procesuose ir jų galima plėtra. Džiaugiamės ir labai vertiname mūsų trio partnerių airių nuveiktą darbą ir parengtas tarybos išvadas dėl darbo su jaunimu dublino deklaracija dėl darbo su jaunimu todėl sieksime kad airių pradėtas darbas turėtų tęstinumą. naudodamasi proga norėčiau jus pakviesti dalyvauti šiame renginyje ir jau minėtoje jaunimo konferencijoje rugsėjo mėnesio pradžioje ir prisidėti prie šių aktualių temų nagrinėjimo. Pirmininkavimo metu aktyviai vykdysime su jaunimo politika susijusių procesų stebėseną, bendradarbiausime su kitais sektoriais aktyviai reaguosime ir esant poreikiui teiksime siūlymus kituose sektoriuose nagrinėjamiems su jaunimu susijusiems dokumentams bei klausimams. Ypatingą dėmesį savo pirmininkavimo metu skirsime tarpsektoriniam bendradarbiavimui, tai pabrėždami integralios jaunimo politikos principą geresniam tarpsektorinio bendradarbiavimo plėtojimui sieksime geriau išnaudoti struktūrinio dialogo su jaunimu galimybes. Plėtodami struktūrinį dialogą su jaunimu sieksime, kad į struktūrinio dialogo procesą būtų įtraukti ir kiti sektorių atstovai, pavyzdžiui, užimtumo, švietimo ar sveikatos Savo pirmininkavimo metu į struktūrinio dialogo su jaunimu procesus taip pat sieksime įstraukti kuo daugiau niekur nedirbančio ir nesimokančio bei mokymuose nedalyvaujančio jaunimo taip pat sieksime stiprinti pačių jaunuolių vaidmenį formuojant politikos kuri turi jiems poveikio struktūrą ypač jų pasirinkimo galimybių ir pažangos švietimo profesinio mokymo ir užimtumo srityse siekiant didesnės socialinės įtraukties. jaunuolių dalyvavimas politikos formavime yra labai svarbus veiksnys nustatant priemones kuriomis įgyvendinama jaunimo politika juk jauni žmonės ir patys kuria savo ateitį. Gerbiami kultūros komiteto nariai, pabaigai noriu pabrėžti, kad pirmininkavimas ES taryba ir man asmeniškai ir visiems mūsų sirties specialistams yra didelė garbė ir didelė atsakomybė. Labai norėčiau tikėtis efektyvaus ir glaudaus bendradarbiavimo, kuris iš mano trumpos patirties bendraujant su Europos parlamento nariais tikrai yra įmanomas. Ačiū Jums, E, dabar mielai išgirsiu, išklausysiu jūsų patarimus ir e, pasitengsiu atsakyti į jūsų pateiktus klausimus. Ačiū Jums. Dėkoju. Dėkoju ministrai. Dabar iškilo šiokių tokių problemų. Jūs sakėte, kad turite išeiti 15 minučių po 11. Bet dabar tiek ir yra. Kiek jūs laiko dar turite? Kiek galite su mumis pabūti? Thank you. 15 minučių. Puiku. Kolegos, atsižvelkime į tai, kad e, laiko yra nedaug ir ilgų kalbų nesakykite. Prašau, vieną minutę kiekvienam klausimui. Ačiū, pirmininkė. Pone ministrė, dėkoju už pristatymą, išsamų detalų pristatymą. Aš turiu keletą pastabų ir klausimų. Man patiko tas tarpsektorinis požiūris, kurį jūs pristatėte. Ir mes įvairiose srityse turime akcentuoti jaunimą. Tačiau jūs nekartą kartojote, kad yra jaunimo, kuris ir nedirba, nesimoko, nėra aktyvus. Ir aš manau, kad tikrai yra tikrai didelis būrys, tikiuosi, kad yra didesnis būrys jaunimo, kuris dirba arba mokosi. Taigi turime dirbti dėmesį ne tik taip vadinamiesiems NITS, bet ir visiems kitiems. Ir džiaugiuosi tikiuosi, kad e, plėtosime struktūrinį dialogą. Dar vienas neigiamas dalykas, kurį jūs minėjote ne kartą, tai yra jaunimai, kurie, jaunimas, kuris nedirba ir nesimoko ir e, tarsi buvo kalbama apie tai, kad jie yra galimi nusikaltėliai. Norėčiau, kad viešai niekuomet to nesakytumėte, nes tai yra labai netinkama formuluoti galbūt struktūrinėme dialoge su jaunimu mes daugiau dėmesio turėtumėme skirti kur kas didesniai grupiai. Ir galbūt daugiau dėmesio turime skirti tam, kad jaunimas tai yra tie žmonės, kurie jaučiasi atskirti, jie mažiausiai dalyvauja visuomeniniuose reikaluose. Ir tai yra patingai aktualu dabar, nes artėja Europos parlamento rinkimai Ir jaunimas tai yra tie žmonės, kurie mažiausiai dalyvauja tokiuose rinkimuose, taigi mes turime juos mokyti ir norėčiau, kad tai būtų vienas pagrindinių jūsų klausimų pirmininkamo metu. Dėkoju. Dėkoju, papa Nikolau, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, dėkoju už įžanginį žodį. Jaunimo klausimai Iš tiesų nėra lengva diskusija Europos lygmenių, nes Europos kompetencijos šioje srityje yra numatytos sutartyse, jos ribotos. Na, vyksta daug diskusijų įvairių ir mums rūpi įvairūs klausimai susiję su jaunimu. Šiandien klausydamasis jūsų žanginio žodžio pagalvojau, kad vėlgi lyg tai gyvename skirtinguose pasauliuose. Taip sakau dėl to, kad nieko neišgirdau iš jūsų. Jūs šiandien pristatėte pininkaujančią valstybę apie pastaruosius poslinkius ir pastaruosius sprendimus, kuriuos priėmė taryba. Daug Europos lyderių mano, kad tai yra svarbus prioritetinis klausimas, jaunimo problemos, jaunimo galimybės. Ir dabar buvo paskelbtas naujas sprendimas, 8 milijardai tikėtina eurų bus skiriama šioje srityje kad būtų sukurta daugiau galimybių jaunimui. Prieš dviejus metus ponas Barosas, komisijos pirmininkas, kalbėjo apie tai, kad 30 milijardų eurų nėra panaudota ir būtent, kad tą sumą reiktų skirti jaunimui. Po to buvo sukurtos darbo grupės ir kai, valstybė, kai kurioms valstybėms narėms buvo sudėtinga tikrai kurti galimybės jaunimui. Uh, Na ir dabar tai yra atviras koordinavimo metodas ir dažnai žmonės pakeičia nuomonę ir vėlgi negavome pakankamai informacijos. Mes kaip parlamentas tame labai aktyviai nedalyvaujame. Ir pirmininkė sako, kad aš jau turiu baigti savo pasisakymą, tai pabaigai dar pasakysiu, kad situacija yra avarinė, skubi, reikia skubiai reaguoti į metai iki rinkimų ir daug apie tai bus kalbama, jūs esate kompetentinga ministrė šioje srityje. Ar jūs manote, kad jūsų pirmininkavimo metu būtų galima galbūt tiksliau spręsti jaunimo problemas ir numatyti konkrečių sprendimų? Pažvelkite į mūsų jaunimo strategijos pranešimą ir Tai, tai ką paskelbė Europos komisija, komisijos tarnybos jaunimo srityje, taigi yra daug iniciatyvų Europos lygmenių, tačiau dabar mums reikia konkrečių sprendimų ir veiksmų ir aš norėčiau iš jūsų gauti daugiau informacijos apie tai. Dėkoju. Dėkoju. Pane Rabatų. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, e, ponė ministrė. Kaip ir mano e, kolega, kuris kalbėjo anksčiau, šiek tiek nustebau, kad jūs nekalbėjote daug apie jaunimo garantijas. Tai yra labai svarbus sprendimas, kurį priėmė taryba. Pirmiausia, parlamentas pateikė tokį pasiūlymą ir apie jį neužsiminėte, taigi aš norėčiau sužinoti, e, koks jūsų yra požiūris į jaunimo garantijas ir kaip jūs manote, jos bus įgyvendintos. Ar turi, turime laikytis kažkokio tai konkretaus požiūrio. Ir taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad svarbus yra žmonės, kurie neturi darbo, tačiau visiškai nekalbėjote apie laisvanorišką veiklą, ar juk laisvanoriška veikla gali būti galimybė jauniems žmonėms išlikti aktyviems. Uh, nes e, netgi ieškant jiems darbo ir, ar mokymosi galimybių, jie gali užsimti laisvanorišką veiklą. Taip pat judumo klausimas yra labai svarbus, kalbant apie jaunimą. Ypatingai Erasmus programa, pagal Erasmus programą studentams yra įmanoma judėti. Tiems, kurie e, mokosi universitetuose, jie gauna prieigą prie tos mobilumo programos, bet kiti negauna prieigos ir konkrečiai apie judumą, mobilumą man būtų įdomu daugiau sužinoti. Kodėl galbūt būtų įmanoma Europos jaunimo pasą numatyti. Tai yra gan brangus malonumas, 500 eurų maždaug kainuoja jį įsigyti ir jis galioja trumpai. Taigi, ką Jūs manote apie tokį Europo jaunimo pasą, kuris užtikrintų geresnį judumą, mobilumą tiems, jau, tiems jauniems žmonėms, kurie nedalyvauja Erasmus programoje? E, Ačiū pirmininkė. Aš tikiuosi, kad jūsų noras bendradarbiauti su mumis, e, ministrė, tikrai pasireikš ir ateityje ir mes nekartą dar susitiksime. Aš e, džiaugiuosi girdėdamas jūsų prioritetų tarpę pasiryžimą kovoti su nedarbu. E, tai yra tikra tragedija, kad nedarbas palėtė visą Europą kiek supratau, jūs daugiau susitelksite į jaunimo klausimus e, nei į nedarbo klausimus. Žinoma, e, e, dabar kalbame ir apie kitus klausimus, ir apie laisvanorišką veiklą, apie sportą. Ir, ir naująją Erasmus Plus programą. Ir tai E, jaunimo programa e, visapusiška jaunimo programa. Todėl norėtume iš jūsų išgirsti daugiau e, daugiau apie šią programą. Ačiū, ponė ministrė. Dėkoju Jums už pasisakymą. Aš esu iš Ispanijos, kur jaunimo nedarbo lygis yra nepakeliamas yra didžiausia mūsų problema Ispanijoje ir tai kelia nemažai problemų ir visai Europai. Žinoma, tai yra susijęs su ekonominė krize, tačiau tai yra susiję ir su švietimo sistema, kuri galbūt ne visiškai priderinta prie pasaulio realijų. Mes apie tai su jūsų kolega, švietimo ministru, apie tai daug kalbėjome ir aš manau, kad jūs turite daug bendradarbiauti su tuo ministru ir akcentuoti profesinio ūkdymo ir mokymo klausimą, tokių stažuočių įmonėse klausimą ir daugiau prestižo daug, sukurti tokiam mokymusi darbo vietoje. Taigi būtent jaunimo nedarbo problema Ispanijoje atsirado dėl to, kad trūksta darbo teisės aktų. Pagal darbo, dabartinius darbo teisės aktus kenčia labiausiai jaunimas. Ir nežinau, ar būtų įmanoma priimti bendrus darbo teisės, bendras darbo teisės nuostatas Europos Sąjungoje. Mes bandome suderinti, pavyzdžiui, mokesčius Europoje galbūt būtų naudinga ir darbo teisę suderinti. Pirmininkė, dėkoju, išklausėme kolegų ir manau, kad turime dėmesį skirti visam jaunimui. Ne tik tiems, kurie nedirba. Nedirbantis jaunimas, aišku, visi dabar bando spręsti jų problemą. Nežinau, kiek pavyks ją išspręsti, bet yra jaunimo, kuris nebūtinai nedirba. Bet net ir e, nedirbantis jaunimas gali dirbti nevyriausybinės organizacijai toks jaunimas yra reikalingas. Taigi gal dėmesį turime skirti visam jaunimui, o ne kažkokiai tai konkrečiai jų grupiai ir tikrai negalime kriminalizuoti tų nedirbančių jaunų žmonių, jų e, vertinti kaip potencialių nusikaltėlių. Prašau. Ačiū gerbėmiems e, parlamento <clears throat> komiteto atstovams iš tiesų už e, puikias jūsų išvalgas ir, ir klausimus. Aš galbūt labai trumpai pasistengsiu bent jau po vieną klausimą atsakyti kiekvienam gerbiamam parlamentarui. Tai pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Nevėdovai už, už klausimus ir išvalgas ir noriu tikrai jūs patikinti, kad uh, Jaunų žmonių įtraukimas į visuomenį ir pilietinį gyvenimą yra iš tiesų kiekvienos turbūt valstybės narės ir visos ES valstybių bendrai paėmusi narių prioritetų. Ir kaip tie jauni žmonės, kokią aplinką jie turi, kaip jie greitai integruojasi, e, kaip jie sugeba paimti iš tos aplinkos geruosius pavyzdžius ir pateikti savo e, tą jaunatišką maksimalizmą, kūrybingumą, tai iš tiesų kuria kiekvienai valstybei pridėtinę vertę, kiekvieną valstybę daro konkurencingą ir be bejonės, jeigu kalbant apie Europos Sąjungą, taip pat. E, norėčiau pasakyti, kad tikrai kalbėdama apie niekur nesimokančius ir nedirbančius jaunus žmonės, tikrai nenorėjau jų įžeisti ir pasakyti, kad jie nusikaltėliai ar, ar kriminalizuoti asmenys tiesiog tai sudaro kartais prielaidas, kai žmonės tiesiog netinkamoje aplinkoje neturi tam tikro užsėmimo, neįsintegruoja į pilietinį, demokratinį ir visuomeninį gyvenimą, tai yra tiesiog rizika jiems atsirasti toje pusėje. Tai turėjome tą mintyje ir iš tiesų manau, kad mūsų dėmesys jaunimo saugumo politikoje, kaip ir gerbiama komiteto pirmininkė minėjo, turėtų būti fokusuotas ne vien tik tai į jaunimo užimtumą, o tie praktiškai vidurkis 14 procentų, kurie yra niekur ne, nedirbantis, nesimokantis ir nesintegravę į, į pilietinės visuomeninės demokratinės veiklas į darbo rinką, yra taip pat mūsų ES piliečiai ir jų, jų socialinė įtrauktis be bejonės yra mums labai svarbi. A, norėjau toliau atsakyti gerbiamam parlamentarui ponui Papanikolų, e, kuris klausė apie jaunimo garantijas ir kodėl mes čia šiandien taip mažai užsiminėme. Iš tiesų, jaunimo garantijos yra vienas iš mūsų prioritetų ir e, mes tikrai labai džiaugiamės, kad yra skirti tie 6 plus 2 milijardai eurų. Mūsų pagrindinė užduotis ir mes iš tiesų kviesime, kviesime diskusijai rudenį ministrus kalbėti ir dalintis gerąją patirtimi, kaip reikėtų jaunimo garantijas greičiau įgyvendinti, paruošti kiekviena valstybė turėtų jaunimo garantijų įgyvendinimo planus, kad tikrai per pirmuosius du metus metus, per pirmuosius du finansavimo programavimo metus, mes galėtume įsisavinti jaunimo garantijų lėšas. Toliau norėčiau pasakyti gerbiamai be gerbiamam parlamentarui Penerapetu, atsiprašau, jeigu pavardę netaip ištariau, ištyrėjote apie jaunimo garantiją, socialinę įtraukti ir vieną labai svarbų klausimą palėtėte, kas manau tikrai labai svarbu, tai dėl jaunimo judumo ir mobilumo, dėl tos laisvės. Jauni žmonės iš tiesų turi to didelio noro ir ryšto ir galimybių aktyviai judėti. Manau, judėdami jie iš tiesų įgyja visose valstybėse narėse, kuriuose, į kurias jie vyksta, jie įgyja tam tikrų kompetencijų ir gebėjimų. Ir e, mes apie šį klausimą iš tiesų taip pat svarstome ir manome, kad, e, kad jaunimo mobilumas yra labai svarbus. Toliau norėčiau atsakyti e, ponė parlamentarui Skurijo, jūs minėjote tris klausimus, tai nedarbo socialinė įtrauktis, uh, ir, ir apie Erasmus. Tai kaip ir minėjau, iš tiesų jaunimo politika yra, na, tokia jaunimo politika turėtume žiūrėti keliais pjūviais ir per nedarbo prizmę, ir per socialinį dialogą, ir e, be bejonės per, per mokymosi ir švietimo sistemą. Tai tas kompleksiškumas ir integralumas yra labai svarbu ir jeigu nedarbo, kalbant apie nedarbą, tai galiu pasakyti, kad kaip ir minėjau, jaunimo garantijos mums e, yra labai svarbu, kad mes pasiektume galutinio rezultato. Toliau mes e, pasirašėme pameistrystės alijanso deklaraciją Vokietija, Vokietijoje ir manome, kad vėlgi čia tas bendradarbiavimas, kaip jūs ir minėjote, su švietimu ir mokslu, su profesiniu mokymu, tai e, pasirašymas pameistrystės deklaracijos vienas yra iš tokių instrumentų kur įtraukiami ir socialiniai partneriai e, siekiant, siekiant to rezultato, tai yra tuos jaunus žmonės integruoti į darbo rinką. Na ir ponas Fisas e, gerbiamas klausė taip pat apie, apie tą e, tarpsektorinį bendradarbiavimą. Tai noriu Jūs patikinti iš tiesų, kad jaunimo politikoje tikrai yra labai svarbu. Manau, kad kiekviena valstybė narys, narė turi tam tikras savo pamatinės vertybės, be be bejonės mes visi bendradarbiaudami, dalindamiesi gerąją praktiką, kad ir kalbant apie jaunimo garantijas ar pameistrystės um, alijansą, iš tiesų kuriant tas schemas, kaip geriau įgyvendinti um, vieną ar kitą um, mūsų tą siūlymą, manau, yra labai svarbus ir uh, be bejonės yra idealiausias variantas, kai paklausa atitinka pasiūlą, kalbant apie darbo rinką ir uh, švietimo ir, ir mokslo suderinamumą. Tai e, manau, kad šiuose klausimuose iš tiesų kiekviena valstybė narė ir ES iš tiesų a, turi būti atvira su socialiniais partneriais ir tik tai tada galima pasiekti rezultatą. Tai ačiū gerbėmės parlamentarams už dėmesį. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich möchte Ihnen noch mit. Dėkoju ministrei. Norėčiau Jums pasakyti, kad mes tikrai esame sunerime dėl komisijos biudžeto projekto, kuris yra pasiūlytas. Jaunimo skyriaus ten iš vis nėra. Nepaisant visų dėrybų trilogo posėdžiuose, nieko ten apie jaunimą, jaunimo finansavimo nėra. Taigi dabar tas tekstas, kuris net prieš Erasmusą buvo pasiūlytas, staiga materializavosi. Taigi, aišku, tril, į trilogo rezultatus reikia atsižvelgti, reikia juos gerbti ir, ir prašau jūsų pasirūpinti, kad būtų numatyta speciali 10 procentų biudžeto eilutė jaunimui. Tai yra labai svarbu. Komisija, komisijos atstovų, atstovų, manau, yra ir jie išgirdo mano mintį, taigi ačiū ministrė, linkiu Jums viso kerio posėkmės, įgyvendinant ir mūsų programą Erasmus nes tikrai ten yra puikių minčių ir idėjų ir su jūsų pagalba aš tikiuosi, kad mes pasieksime pažangos. Ačiū labai, kad um, šiandien atvykote. Sėkmės. The other, the fourth minister is here, Mr. Dailis Alfonsas Barakauskas. The... Prašau, e, vidaus reikalų ministras e, e, ponas Deilis Barakauskas, kuris taip pat atsakingas ir už sportą, taip kaip ir Vokietijoje. Mm, pone Barakauskai. Aptarti turime nelabai daug, e, kadangi sportui biudžetas numatytas labai e, nedidelis, tačiau labai su nekontravimu laukiu. Gerbiami Europos parlamento nariai, kultūros komiteto nariai, gerbiama komiteto vadovė ponė Doris Pek, politinių frakcijų atstovai. Aš tikrai labai džiaugiuosi šiandien galėdamas būti čia ir atstovauti ES tarybą Dėkoju už man suteiktą galimybę Jums pristatyti šį pusmetį ES tarybai pirmininkaujančios Lietuvos prioritetus, pagrindinius planuojamus darbus bei svarbiausius visų mūsų laukiančius iššūkius sporto srityje. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, gerbiami Europos parlamento nariai, už labai didelį darbą ir bendradarbiavimą derinant Erasmus Plus programą gerbiama doris žinodamas didelį jūsų asmeninį indėlį nuoširdžiai dėkoju pirmininkaujančios šalies vardu asmeniškai jums. pirmą kartą sporto sričiai numatytas atskiras finansavimas ir tai komiteto labai didelis darbo rezultatas. šis svarbus dokumentas sportui manau yra ir mes kaip pirmininkaujanti šalis sieksime kad ši programa būtų sklandžiai pradėta įgyvendinti kaip numatyta du tūkstančiai keturiolika metais. Kaip žinote, Lietuva tapo ES nare tik 2004 metais, o dabar mes pirmą kartą pradedame pirmininkauti ES tarybai. Tai didžiulė atsakomybė ir didelis iššūkis Lietuvai Šiam svarbiam darbui skyrėme ypatingą dėmesį, tikiu ir žinau, jog esame pasirengę užtikrinti tolesnį sklandų ir veiksmingą ES tarybos darbą. Veiklos testinumas ir nuoseklumas, sąžiningas tarpininkavimas dėrybose ir visų, pabrėžiu, visų svarbiausių dalyvių įtraukimas į šį procesą, tai esminiai principai, kuriais vadovaudamiesi pirmininkavimo metu mes sieksime pagrindinio įsikelto tikslo kurti patikimą, augančią bei atvirą Europą. Pirmininkavimo Europos Sąjungai tarybai metu sporto srityje tęsime mūsų trejeto Airijos, Lietuvos, Graikijos programą ir jojai numatytų tikslų įgyvendinimą. Prisidėsime prie bendros trejeto temos sporto kaip sektoriaus indėlio ekonomiką ir darbo rinką ypatingą dėmesį skirdami dabar ypač aktualiai jaunimo nedarbo problemai taip pat sporto vaidmeniui skatinant socialinę sanglaudą bei visuomenės sveikatinimą. mūsų programoje numatytos trys temos atspindinčios būtent šiuos bendruosius tikslus. mūsų pirmininkavimo tikslas ne kiekybė o kokybė ir bendrų interesų suderinimas todėl planuojame kad per šį pusmetį bus priimti du dokumentai o trečią temą skirsime politiniams debatams. dabar trumpai apie kiekvieną. tarybos rekomendacija hepa tai tarybos rekomendacija dėl sveikatinimo per fizinį aktyvumą tai būtų pirmas teisinis dokumentas sporto srityje. šis dokumentas svarbus tuo kad jame būtų numatytos priemonės gyventojų fiziniam aktyvumui skatinti ir taip gerinti visuomenės sveikatą. dėkoju jums gerbiami komiteto nariai dar kartą už reiškiamą dėmesį šiai manau labai aktualiai temai. pasaulio sveikatos organizacija nepakankamą fizinį aktyvumą įvardyja kaip ketvirtą rizikos faktorių prisidedančių prie gyventojų mirtingumo ir lygų. Skaičiuojama, kad Europos regione per metus dėl to netenkama apie vieną milijoną žmonių gyvybių. Be to, ES gyventojų fizinio aktyvumo lygis pastaruoju metu neauga arba netgi krenta. O remiantis Eurobarometro duomenimis, net 60 procentų ES piliečių retai arba niekada neužsijima fizinė veikla. Kiekviena šalis ES narė žinoma deda pastangas ir skatina gyventojų fizinį aktyvumą, tačiau siekiant pokyčių šioje srityje reikalingas glaudesnis bendradarbiavimas ir dalinimasis patirtimi tarp ES narių. Atsižvelgdama į problemos aktualumą, dar pernai taryba išvadoje dėl HEPA kreipėsi į komisiją kad būtų parengtas pasiūlymas rekomendacijai. Planuojama, kad šis dokumentas tarybos sporto darbo grupę pasieks rugsėjai. Mes, kaip pirmininkaujantį šalis, sieksime, kad šis dokumentas būtų priimtas lapkričio pabaigoje vykstančioje švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryboje antrasis dokumentas kurį sieksime priimti šioje taryboje tai tarybos išvados dėl sporto indėlio į ekonomikos stabilumą ir augimą bet socialiai atvirų bendruomenių išlaikymą didelio jaunimo nedarbo laikotarpiu. Daugėja skaičiavimų ir įrodymų, kokią dalį Europos ir šalių narių ekonomikose sukuria sportas. Lietuva jau pradėjo skaičiuoti savo sporto indėlį į ekonomiką ir preliminarius rezultatus planuojame pristatyti neformalių renginių metu. Aš manau, kad tai daro ir padarys ir kitos ES valstybės. Šiuose išvadose sieksime parodyti, kaip sporto sektorius prisideda prie Europos ekonomikos augimo ir nedarbo mažinimo. Taip pat atlieka svarbu vaidmenį, kuriant ir palaikant bendrominiškumą, socialinę sanglaudą kas yra ypač svarbu siekiant stabilumų sunkiuo ekonominiu laikotarpiu. Visa tai sudaro svarų indėlį siekiant Europą 2020 strategijos tikslų. Negalime likti abejingi dabar ypač aktualiai jaunimo nedarbo problemai. Jaunimo nedarbo lygis visoje ES viršyje ne 20 procentų. Kai kuriuose šalyse net 50 procentų. Jaunimas yra mūsų ateitis kurią turime pasirūpinti dabar, šiandien. Priešingų atveju neilgai trūkus turėsime daugybę veiklos neturinčio jaunimo, kuris iš nusivylimo gali papildyti marginalizuotų ekstremalių grupuočių gretas Taigi turėtumėm išaugusi nusikalstamumo lygį susiskaldžiusias visuomenės. Būtent veikla sporte suteikia puikias galimybės jauniems žmonėms, ypač per savanorišką veiklą, įgyti tam tikrus įgūdžius ir gebėjimus. Kaip pavyzdžiui, darbas komandoje, lyderystė, disciplina, iniciatyvumas, kūrybingumas, verslumas, organizaciniai gebėjimai, kurie yra vertinami šiandieninėje darbo rinkoje. Be to sportas kaip bendruomeniška veikla padeda spręsti socialinės problemas ir netgi nedidelės investicijos į sporto infrastruktūrą ir vietinius sporto klubus gali duoti didžiulę naudą ir ženkliai prisidėti prie stipresnių, saugesnių bendruomenių, o kartu ir stipresnės Europos kūrimo. Politiniams debatams taryboje numatome kitą svarbę temą - gero valdymo principai sporte. Ši tema svarbi gerinant sporto šakų federacijų vadybinius gebėjimus, etiką sporte, kitaip tariant, siekiant išsaugoti sporto sažiningumą ir integralumą. Geras valdymas sporte tai sporto organizacijos autonomijos ir savireguliacijos sąlyga. Jei sporto organizacijos sugeba veikti vadovaudamosi pagrindiniais gero valdymo principais, kuriais kaip vadybiniai gebėjimai finansinis ir veiklos skaidrumas bei atsakomybė tuomet jos gali veikti laisvai ir savarankiškai be valstybės priežiūros. be abejo skirsime didesnio antidopingo klausimams kovos su dopingu problema visuomet buvo yra ir išliks aktuali. Todėl labai svarbu, kad ES turėtų stiprų balsą, kalbėtų vieningai ir savo pozicijas bei kylančius klausimus pasaulio antidopingo organizacijai pristatytų koordinuotai. Todėl derinsime šalių narių pozicijas šiai pagrindiniai kovos su dopingo organizacijai, bet tai Europos tarybai. Ypatingą dėmesį skirsime pasaulinio autodop, antidopingo kodekso priežiūrai, peržiūrai. Šiuo metu Šiuo klausimu pateiksime suderintą ES poziciją pasaulinėje konferencijoje apie dopingą sporte šių metų lapkritį Johannesburge. Taip pat spręsime ir kovos su susitarimais dėl varžybų rezultatų klausimus. Ši problema, kaip ir dopingų vartojimas, kelia didelę grėsmę sporto integralumui ir autoritetui todėl svarbu aktyviai dalyvauti europos tarybos tarptautinėse konferencijose dėl kovos su manipuliacijomis sporto varžybų rezultatais rengime. dėkojame kolegoms airiams kad jie pasiekė šalių sutarimą dėl mandato komisijai atstovauti europos sąjungos klausimus europos tarybos konvencijos rengime. mes sieksime kad būtų patvirtintas dokumentas dėl mandato likusios dalies. taip pat rengsime konsultacijas bei apsikeitimą informaciją tarp ES institucijų ir visų šalių narių. Kalbam apie sporto tarybos posėdžius, kitas posėdis Briuselėje yra numatytas lapkričio 26 dieną, tačiau iki jo Vilniuje spalio pirmą dieną vyks neformalus ministrų susitikimas, kuriame daug dėmesio bus skiriama sporto, ypač didelių sporto renginių, indėlių į ekonomiką. Aš norėčiau pakviesti visus, jeigu jums būtų tokia galimybė atvykti į Vilnių. Taip pat norėčiau pažymėti, kad prieš neformalų sporto ministrų susitikimą rugsėjo 30 dieną komisija rengs sporto forumą. Džiaugiamės ir vertiname, kad tiek Lietuvos, tiek Europos sporto visuomeniai svarbus renginys vyks Vilniuje. Pirmininkavimą sporto srityje baigsime sporto generalinių direktorių susitikimu Kaune tai antras pagal dydį Lietuvos miestas ir jis įvyks gruodžio 2-3 dienomis, kur planuojame pradėti diskusijas dėl būsimo darbo sporto srityje, kuris pradės galioti, kaip jūs žinote, nuo 2014 metų vidurio. Gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami komiteto nariai, kultūros komitetas didelis komitetas, kuris padarė labai daug ir dėl sporto. Tikime sklandaus pirmininkavimo ir žinoma bendradarbiajimo, kartu kuriant bendrą pamatą sportui ir stiprinant sporto kaip sektoriaus svarbą, bei laukiame jūsų šį pusmetį Vilniuje. Tikimės, kad visų es institucijų pagalba ir parama bei sėkmingų valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimu pasieksime pirmininkavimo tikslus. Tikiu, kad Lietuvos pirmininkavimas bus sėkmingas ir naudingas visoms ES valstybėms, o labiausiai tikiuosi geranoriškumo ir jūsų pagalbos, nes ją matau kiekvieną dieną. Ačiū, mėlyjeji, Jums uždėmesi. Dėkoju. Dabar e, suteiksiu žodį ponas Santiago Fišas. Okay. Ačiū, ministrė džiaugiuosi, kad e, pradėsiu iš naujo. Džiaugiuosi, kad toks svarbus ministras atstovaujantis tokią svarbę ministeriją kaip vidaus reikalų ministerija e, e, užsima sporto klausimais. Ir aš manau, kad tai yra labai palanku e, Lietuvos pirmininkavimui. E, jūs paminėjote labai svarbius e, klausimus e, - sporto svarbą, jaunimo integracijai, mažumų integracijai, taip pat ekonominiam augimui. Tai tikrai labai svarbios temos. Mūsų komitetas e, daug dirba sporto klausimais, e, kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kaip jūs žinote, Europos parlamentas įgyjo e, galių šioje srityje greta komisijos. Ir yra rengiami pranešimai šią temą. Ir ką aš norėjau Jums pasakyti, Sportas yra labai svarbis rytis, turinti daug aspektų. Tačiau aš norėčiau visų pirmiausia paprašyti jūsų paramos struk, kad struktūrinių fondų parama e, galėtų būti taikoma ir sporto sričiai ir tikinti Europos komisiją tai padaryti. E, manau, kad šiuos fondus galima labai tinkamai panaudoti e, sportui. E, panaudodami struktūrinius fondus mes tikrai galime daug pasiekti. Ir antra, e, yra iniciatyva vadinama Didžioji Europos sportų savaitė. Tai yra balandžio mėnesį vyko konferencija E, kad 2015 metais būtų parengta ir surenkta ši e, didžiojo Europos sporto e, savaitė, kad atkri, būtų atkreiptas dėmesys į sporto klausimus Europoje. Ši tema e, e, turėtų padėti e, sportininkams įgyti e, normalų išsilavinimą greta sportinės veiklos, kadangi daugelis e, sportininkų baigia savo sportinę karjerą, atsiduria labai sudėtingoje situacijoje ir nesabilioja situacijoje. Todėl čia galimi teisinio, teisinio sprendimo galimybės yra. E, ir yra imtasi priemonių, tačiau nėra viskas išspręsta. Ir e, nelegalų susitarimai dėl e, sporto varžybų rezultatų mažina sporto varžybų patikimumą ir pasitikėjimą sportu. Todėl E, čia reikalingas glaudus tarptautinis bendradarbiavimas ir stebėjimas. E, jūs esate vidaus reikalų e, ministras ir žinote, kad mafija, kuri turėtų būti atsakinga dėl šių sustarimų, dažnai yra Azijos valstybėse. Ir aš su malonumu dalyvausiu sporto konferencijoje Vilniuje. Ministrai, jūs galite duoti atsakymą, prašau. Gerbiamas ponai, ponė, gerbiamas europarlamentarai visai, aš visiškai pilnai sutinkiu tą, ką jūs išdėstėte, net neturiu ką pridėti. Bet aš pasakysiu vis tiek keletą klausimų. Jūs tikrai pastebėjote, kuo aš labai džiaugiuosi, kad aš esu vidaus reikalų ministras ir pas mus lygiai taip pat kaip Vokietijai sportas yra pavaldus vyriausybei bet sportą kuruoja vidaus reikalų ministras jūs esat visiškai teisus sportas yra tikrai labai svarbi sritis nes galima susijęti ir su trečiuoju jūsų klausimu nes jeigu žmonės yra užimti ir ypatingai sportu mažėja nusikalstamumas o tai yra sritis kaip tik vidaus reikalų ministro dabar dėl europos komisijos dėl struktūrinių fondų jūs labai teisingai pastebėjote, aš esu nepaprastai dėkingas, kad jūs sakėte atvažiuosite į Vilnių ir man padėsit ir aš manau visi kiti padės dėrėti su Europos komisijas dėl struktūrinių fondų sportui ir ateities, kaip čia bus. Ir paskutinis dalykas dėl sportininkų karjeros, vat ir aš pats susirgau dėl to, kad su stuburu netvarkoj, tai yra tūkstančiai žmonių, kurie buvo aktyviam sporte. Kaip padėti tiems žmonėms, kurie baigia aktyvę sportinę karjerą, tai yra tai, kaip, tik kaip jūs ir sakėte. Šiuo metu ES ir komisija, ir jūs komiteto nariai skiriate labai didelį dėmesį perspektyvai, kaip įtraukti į gyvenimą baigus sportinę karjerą. Aš manau, kad šiuo klausimu mes tikrai visi bendrom pastangom dar daug ką turime padaryti, kad tie žmonės būtų laimingi, kad jie būtų reikalingi savo valstybėm ir visai ES. Nes jie padovanojo ir garsius rezultatus, Jie atidavė sveikatą ir mes turime jais pasirūpinti. Ir tai bus pagrindinė sporto tematika Vilniuje forumo. Sporto forumo, į kurį jūs irgi atvažiuosite ir mes plačiau aptarsime jūsų užduotus klausimus, kaip tik paskutiniuoju klausimu. Ich will noch mal ergänzen, was der Kollege Fissers Norėjau kai ką pridurti prie pono Fiso pasisakymo. Galbūt reikėtų galvoti ne tik apie traumas ir jų pasiekmes, bet turime prisiminti, kad sportininkai turėtų turėti galimybę, kad baigę, sport, baigę sportinę karjerą kažką atsiremti ir e, turėtų dėl to jie mokytis, kol sportuoja, nes tai e, labai aktualu mūsų komitetui. Taigi, daugiau klausimų atrodo nėra. Norėčiau padėkoti ministrui. Šiandien išklausime keturių Lietuvos e, ministrų, mes dabar pavirtome beveik į lietuvius. Labai e, ačiū Jums. E, E, linkiu Jums sėkmės per atenčius šešis mėnesius, bet tikriausiai Jums teks dirbti tik keturis mėnesius ir Vilniuje sporto klausimai bus aptarti, taigi Jums kuo geriausios sėkmės. Ačiū. Yes, yes, genius. Thank you. Thank you. So, um, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Uh, Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. E, pagrindinis ES biudžetas 2014 metams. Pranešėjų žodis. Ačiū pirmininkė. E, leiskite pateikti iš pradžių keletą e, pastabų dėl biudžeto procedūros. Jūs, kaip visi žinote, biudžeto projektas vėluoja jau porą mėnesių E, kadangi vyko e, dėrybos dėl daugiametinės finansinės perspektyvos ir žinoma tai sukėlė daug painiavos. E, tiesiog susidarė paini situacija, kadangi dabar biudžetas nebeatspindi realios situacijos E, tačiau e, kai kurie punktai e, sėkmingai buvo užbaigti, kaip pavyzdžiui Erasmus Plus programa, programa. Tačiau išlieka klausimų, ar jaunimui turi būti skirta atskira jau biudžeto eilutė. Ir kaip kai kurie jūsų žinote, tai buvo kalbama ir darybose dėl Erasmus Plus. E, bet svarbiausia, mes turime 2014 m. biudžeto projektą, kuriame yra e, numatyti finansavimo mažinimai, gana ženklus mažinimai. E, ir savo nuomonę išsakė daug daugiau komitetų, todėl mes turime labai svarbu uždavinį sutaupyti dar kiek galima daugiau. Ir e, todėl mes turime išsakyti savo nuomonę. Dabar trumpai pristatysiu e, nuomonės projekte pateikiamas mintis. Visų pirmiausia, 2014 metai yra pirmieji metai e, įgyvendinant jaunimo kultūros sporto naujosios kartos programas. Ir aš manau, E, visi tai sveikiname. Ir labai svarbu užtikrinti, kad visos šios naujos e, programos prasidėtų sklan, e, kuo sklandžiau. Visos trys programos kartu su Euro, Erasmus Plus programa E, e, e, turėtų sukurti naują pagrindą ateities veiklai. Ir dabar jaučiama, jaučiamas ženklus finansavimo mažinimas nuo šių iki kitųjų metų. E, visa tai priklauso nuo bendrų e, e, biudžet finansavimo mažinimų pagal daugiametę finansinę perspektyvą. Ir taigi tai kelia daug rūpešių daugelį sričių dėl šios priežasties parlamentas pristatė pap, e, ir paprašė. Iš ankstinio e, lėšų e, skirimo pagal daugiametę finansinę perspektyvą. Tai nu, ir tam tikslui skirti 50 milijonų iš ankstinio lėšų skirsnimo pagal Erasmus Plus programą. Pagal pirmą antraštę 25 e, milijonai eurų. Pagal trečiąją antraštę yra labai nedaug lėšų e, numatyta 39,5 milijonų eurų. Kartu turėsime pasidalinti ir su kitais e, komitetais Pernai e, turėjome e, antraštinę dalį 3b, šiais metais e, ateinančiams metams to neliko. Ir, ir įdomu, įdomu žinoti, kaip atsirado tas skaičius 39,5, tai yra naujas skaičius pasirodęs prieš uh, E, porą dienų anksčiau buvo kalbama apie 61 e, milijoną ir e, naujas skaičius pasirodė be jokio paaiškinimo. Galbūt tai susiję su ES plėtra. Ir tiesiog galbūt iš čia buvo lėšos apkarpytos. Todėl mes turime e, išreikšti savo nuomonę šiuo klausimu, nes e, tokių dalykų nesu girdėjęs anksčiau. E, atrodo, kad biudžeto formuotojai turi tam tikrą savivalę. Ir labai svarbu, kad tokios e, lėšos, nors kalba eina apie keletą milijonų, mums jos yra labai svarbios ir nežinau, kodėl turėtume jas e, karpyti. Ir tie 80 milijonų, kurie yra naudojami e, Šengeno klausimams, E, mes e, juos galėtume kažkaip išmaniau panaudoti. E, šios programos yra artimos ES piliečiams ir 2014 metais vyks Europos parlamento rinkimai. Todėl turime daryti viską, kad galėtume užpildyti spragas ir net nedidelės sumos gali padaryti didelį skirtumą. Aš nesigilinsiu šiandien E, į kitus e, punktus, kadangi laukiame dar nuomonės e, iš komisijos. Galbūt rytoj sulauksime žinių iš komisijos, tačiau šis procesas vėluoja ir mums reikia susidaryti aiškesnį E, e, vaizdą, e, kiek jis skirta mums disponuoti ir kol kas dar per nelyg anksti kalbėti apie konkrečių projektų finansavimą. Žinoma, mes visi turime kažkokių tai projektų favoritų, tačiau dar per anksti apie juos kalbėti po vasaros e, pabaigoje, po atostogų 36 savaitės pradžioje turėsiu susitikimą su šešėliniais pranešėjais ir su jais dar iki to susisieksiu. Tai e, tokia padėtis kol kas. Dėkoju. Vielen Dank. Ich möchte zunächst einmal Dėkoju. Aš norėčiau e, kitą mintį iškelti. Mes e, sulaukėme patvirtinimo e, papildomiems 43 procentams e, skir, e, skirtiems Erasmus Plus programai. E, ir e, su biudžeto komiteto pirmininku e, kalbėjau, jis mane, ponas Lamasūras informavo mane, E, kad jis dar papildomai e, Erasmus Plus programai galės e, gauti 150, 150 milijonų eurų. Galbūt, gal jūs galėtumėte plačiau tai pakomentuoti. Ir antra, kai kurie aspektai, kurie turėtų būti e, Erasmus Plus programoje. Pavyzdžiui, e, pas, e, skolų priemonė, paskolų priemonė. Ir tada turime turėti papildomų lėšų ir tai būtina skirti biudžete, kad pirmiesiams metams turėtume pakankamą finansavimą. E, komisijos pateiktas biudžeto e, pasiūlymas e, buvo rengiamas tada, kai dar buvo programa Erasmus visiems. Tačiau dabar Erasmus visiems programa performuluota į Erasmus Plus programą, kažkas pasikeitė ir aš negaliu e, suvokti, kodėl mes nesame įtraukti į biudžeto formavimo e, procedūrą, nes mes aiškiai nuo pat pradžių pasakėme, kad mums reikalingos lėšos, reikalingas tam tikras e, proces, procentas. Ir mes turėtume į tai atsižvelgti, pateikdami savo nuomonę. Nors e, e, kalbėjome iš pradžių ne apie Erasmus Plus programą. E, dabar Erasmus visiems programos neliko, bet dėl to mums teks balsuoti, todėl aš norėčiau paprašyti komisijos, e, e, kad e, šie aspektai aiškiai atsispindėtų biudžete. Galbūt tai yra sunku padaryti, bet tai yra būtina. Pone Kavaida. Zum Schluss gesagt hast, nur nachdrücklich unterstützen. Auch bei mir ist die. Dėkoju, aš tik tai galėčiau pritarti jums, jūsų žodžiams Tik trys eilutės šiame biudžete yra e, skiriamos e, e, vienas, viena eilutės sportui, kita jaunimui ir mokymui. Ir tiesiog tai pakerta pagrindus viso to, dėl ko mes dėrėjomės tiek daug laiko. Negali būti, kad trialogo dėrybų rezultatas e, e, e gali būti sugriautas per 2014 metų biudžetą. Visuomet e, reikalingas e, aiškumas ir tam tikras programas ar tikslus kartais sunku atskirti, jeigu tas programas suplaksime į, į vieną tai padėtis bus visai kitokia. Mes kaip parlamentas e, e, e, norime aiškesnio suvokimo, kokia yra programų padėtis ir kiek joms yra skirta. Manau, tai yra nepriimtina situacija Ir aš norėčiau žinoti, kaip mes tai techniškai galėtume išspręsti. Kitą savaitę sueina pate, keitimų pateikimo terminas ir e, greitai turėsime balsuoti. Kaip dėl pakeitimų? Kaip dėl, pavyzdžiui, Erasmus Plus e, programos pakeitimų? Kaip mes galime užkirsti, kad reikalai nepakryptų neigiamą linkme? Ne? E, parlamentas turi ginti savo poziciją ir mes turime kažką daryti. E, ir dar e, yra dėl iš ankstinio ir vėlesnio pinigų skirstimo E, man atrodo, paskolų priemoniai 2014 metais lėšų dar nereikės, todėl mes galime apie tai kol kas nekalbėti. Tačiau buvo pateiktas siūlymas e, e, dėl Erasmus plus finansavimo, taip pat galilėjo ir kitų programų dėl atgalinio finansavimo, bet lėšų skirstimo. Ir aš norėčiau e, gauti atsakymą, iškesnį atsakymą iš šios klausimus, e, kad neturėtume problemų 2015, 16 ir 17 metais, kad būtų e, tas aiškiai nustatytas iš ankstinis lėšų skirstimas ir kokiems projektams vėlesnis lėšų skirstimas taikomas. Dėkoju, Helga Triupel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 E, nėra e, išspręsta e, susipažinus su šiuo biudžeto projektu. 43 procentai daugiau finansavimo Erasmus Plus programai palyginus su dabartinė daugiametė programa, tačiau tai nėra tiek daug, kiek mes pageidavome. Mes e, dėl labai e, e, aiškių priežasčių norėjome daugiau, nes turime labai aiškius ir pilnius tikslus kovoti su jaunimo nedarbu, didinti jaunimo užimtumą ir 50 milijonų e, iš lankstumo e, fondo, apie kurį e, ponas Lamasūras minėjo. Tai čia nėra, kalbame apie 470 milijonų per metus ir dėl tų milijonų mes turime su taryba dėrėtis kasmetinėje biudžeto dėrybų procedūroje ir dar neaišku, ar mes E, tą finansavimą gautume. E, tai e, bus panašu į tą pačią kovą, kaip, kurią mes turėjome su taryba dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Ir kitas klausimas ar naujoji daugiametinė finansinė programa leis įgyvendinti naujas e, programas. E, komisijos biudžeto siūlymas mane pat papiktino, todėl kad komisija neatsižvelgia į to, dėl ko mes susidėrėjome. Atskiri, e, atskiros biudžeto eilutės sportui, jaunimui ir taip toliau. Mes dėl to e, e, susidėrėjome. Taigi šiuo klausimu turėtume tuo jau pat pateikti pakeitimus ir pareikalauti atskirų biudžeto e, eilučių. Ir dar kita mano pastaba dėl iš ankstinio ir vėlesnio lėšų skirstimo. E, mes turime iš anksto skirti dalį lėšų, o e, vėliau paskirstyti likusias lėšas. Taigi klausimas E, tai, kad mes jau šiandien e, ryte e, girdėjome, kad pirminis iš ankstinis lėšų taikymas bus tik tai taikomas kai kurioms programoms, kaip pavyzdžiui Galilėjo. Ir tai visiškai nesutampa su uh, parlamento e, pageidavimais ir pozicija, kas buvo numatyta 2020 e, metų strategijoje. Mes turėtume deklaruoti e, šio komiteto požiūrius ir idėjas. Ir kovo mėnesį jau apie tai kalbėjome, tačiau turime reikalauti daugiau. Dar viena pastaba dėl Europą piliečiams programos. E, e, e, Lietuvos prioritetuose numatyta ši programa, tačiau tam skirta tik tai 23 procentai lėšų. E, finansavimas mažinamas 23 procentais. Ir mes e, griežtai pabrėžiame, kad būtina pasinaudoti lankstumo mechanizmu ir mes norime e, pasiekti savo tikslų lankstumo mechanizmo pagalba. Dėkoju. Aš norėčiau pratesti Petros mintis, aš tikrai pateiksiu e, pakeitimą, e, nes ir pateiksiu jį visų mūsų vardu, kad jūs tik, žinau, kad jūs esate visi susirūpinę e, atskirų, atskirų projektų finansavimu. Aš nesu biudžeto specialistė. Tačiau vakar mes e, šiuo klausimu dirbome ir mes turime įtraukti šiuos klausimus į savo e, pakeitimą, tuos reikalavimus į savo pakeitimą. Ponas Belėt, prašau. Uh, Ačiū, Doris. Aš tik tai norėčiau patvirtinti, kad mes remiame jūsų iniciatyvą dėl jaunimo, kad būtų skirta atskira biudžeto eilutė, nes aš suprantu, tai yra bendras šio komiteto susirūpinimas. Ir dar norėčiau priminti tą faktą, kad mes suteikėme e, pranešėjui e, įgaliojimus E, kalbėtis e, su komisija dėl biudžeto, mes juo pasiteik, pasitikime ir sutikime, e, suteikėme jam pilną veiksmų laisvę. Iš tikrųjų, tai, kas buvo pasakyta ir tas tekstas, kuris kurį siūlo komisija, aš jame pasigidau uh, E, tų dalykų, dėl ko mes susidarėjome. E, e, ir aš norėčiau žinoti, kaip komisija atspindės savo siūlyme tarybos ir parlamento pastabas. Dėl parengiamųjų veiksmų čia turime laukti komisijos E, reakcijos. Ir dar porą pastebėlių dėl šio konkretaus klausimo. Aš manau, verta pasvarstyti dėl tam tikrų e, pasiūlytų veiksmų, kurie gali būti ne, nepatvirtinti. E, todėl turime pagalvoti apie naujus veiksmus, pavyzdžiui, susijusius su sporto ir sporto programas. Ir turime pagalvoti apie parengiamuosius e, veiksmus ir bandomasias e, programas. Ir antra, pirmininkė, mes turėtume rezervuoti, pasilikti šiek tiek e, erdvės kasmetiniams renginiams, ypatingiems renginiams, dėl kurių žinau bus pateikti prašymai, tai Europos universitetų čempionatas ir specialiosios olimpinės žaidynės turėtume turėti e, galvoje, e, kad turėtume e, lėšų šiems specialiems metiniams įvykiams. Ačiū. Dėl atskirų specialių renginių galėsime apie tai kalbėti tik tai rugsėjai, reikia palaukti, kol komisija atliks įvertinimą. Aš jau kai kuriuos pakeitimus atsiemiau, nes jie e, tinka prie Erasmus Plus programos. Reikia labai e, atsargiai tai žiūrėti. Mes e, galime pasiūlyti komisijai e, kai kurios pasiūlymus. E, į kuriuos galbūt bus atsižvelgta. Nereikėtų daug pakeitimų. E, biudžeto komitete dirbantis kolegos prašome laikytis e, jūsų to, dėl ko sustarėme šiame komitete rugsėjo mėnesį. Tai labai svarbu. E, prieš pietų pertrauką dar turime balsuoti horizonto, dėl horizontalių įgaliojimų pranešėjų, kas už tai, kad ponas Moitinas Lokihardas mūsų vardu turės įgaliojimus iki rugsėjo. Dabar komisija, kuris sėdi salės gale, dar ponia Kamevert. Tai tuomet komisija pirmiausia. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinia, sutartis reikalauja, kad komisija pateiktų biudžeto projektą iki pir... Liepos 1. Ta padarėme birželio 26 dieną, kai dėrybos dėl e, daugiametės finansinės programos ir dar teisinės pagrindas dėl kitų programų nebuvo patvirtinas. Kaip sakė ponas Lopegardas, Kai kurios korekcijos e, biudžeto projekte e, turės bus įvestos prieš biudžeto tolesnę procedūrą, atsižvelgiant į Erasmus Plus ir kūrybiškos Europos reglamentą, nes turėsime žiūrėti, kaip e, geriau inkorporuoti pokyčius į biudžetą mes, bet ketiname pagal naujas programas paskelbti konkursus tikriausiai lapkritį, dar rudenį, bet turbūt tai bus lapkritį dėl tam tikrų iššūkių ir pokyčių, kurie mūsų laukia. Geros kai kurios naujienos yra. Ponas Liogigordas sakė, kad dabar bus galima iš anksto skirti 125 milijonus eurų asignavimams įsipareigojimams iki 15 metų Erasmus Plus programai. Mes siūlome 60 milijonų 14 metais skirti ir 90 15 2014 metų biudžeto projekte, tai reikštų, kad e, įsipareigojimai Erasmus Plus nesumažės lyginant su 13 metų atitinkamomis programomis ir kad priešingai padidės 4 procentais ši suma. E, biudžete mums reikės mažiausiai 30 milijonų eurų, kad būtų galima pradėti taikyti e, paskolų studentams priemonę 2014 metais nenumatyta iš anksto skirti sumas kūrybiškai Europai. Mm, tai yra susijęs su asignavimams e, įsipareigojimams, dėl to mes e, kūrybiniai pramoniai turime iš 14 metų į 16 metus nukelti garantiją tam, kad išlaikytume dotacijų kultūrai žiniasklaidai lygį, kaip galima tame pačiame lygmenyje kaip dabar situacija ypač didelį susirūpinimą kelia mokėjimų pusėje. Daugiametė finansinė programa numato labai žemas lubas bendras asignavimams mokėjimams, o kultūros e, priemonių portfelis dėja nėra išimtis. Komisija numatė visas įmanomas lėšas skirti mokėjimo signavimams, nebeliko mažos ir mes e, sieksime užtikrinti finansavimą pagal visas biudžeto kategorijas. Dėl Erasmus plus e, bendri asignavimai e, mokėjimus yra 930 milijonų eurų, tai e, yra 64 procentai signavimų įsipareigojimams. Pagal mūsų paskaičiavimus mums nebeliks asignavimų mokėjimams 2014 e, metų rugsėjai tikriausiai, įskaitant decentralizuotus veiksmus, kuriuos vykdys nacionalinės agentūros. Tai reiškia, kad yra didelis pavojus, kad ta negera situacija, kurią matėme 12 metais, pasikartos. Po metų mums reikės e, sutelkti visą mūsų kūrybiškumą, kad rastume lėšų e, apmokėti įsipareigojimus pagal naują programą. Dėl uh, klausimo, ar reikėtų atskiros biudžeto eilutės jaunimui Erasmus Plus programoje, pabandysiu paaiškinti situaciją iš komisijos perspektyvos. Politinis tarimas, kurį pasiekė taryba ir parlamentas dėl Erasmus Plus programos, numato atskirą jaunimo skyrių, kuriam būtų specialiai skaitas biudžetas, sudarantis 10 procentų viso programai skiriamo finansavimo. Uh, Mes bandome jaunimui apsibriežti tiksliai biudžetą, bet to nebūtinai reikia atspindėti atskiroje biudžeto eilutėje. Galima pasakyti, kad ta atskira biudžeto eilutė neturės jokio poveikio e, finansavimo lygmeniui, kuris skiriamas jaunimo sektoriui. Techni, e, teisinis pagrindas yra labai aiškus ir komisija laikysi, savame suprantama, 10 procentų e, sumos jaunimui. Dėl administravimo atskira biudžeto eilutė skirta jaunimui būtų labai negeras dalykas, apsunkintų administravimą, ypač agentūroms nacionalinėms įgyvendinant jaunimo programą, nes nacionalinės agentūros gauna iš skirtingų trijų biudžeto vietų finansavimą, pirmiausia iš decentralizuotos dalies e, skirtos e, švietimui jaunimo mokymui iš jaunimui skirto biudžeto ir iš operacinių veiklos dotacijų skirtų agentūroms. Ir jeigu dabar bus viskas išskaidyta, atsiras labai daug biurokratinių sunkumų, gaunami, gaunamas bus lėšos iš kelių biudžeto eilutų ir viskas tik tai taps labai sudėtinga ir tai brangiai kainuos. Uh, E, tiek jeigu kalbėsime apie įsipareigojimus, mokėjimus ir e, susigražinamas sumas. Dėl to komisija pasisako tvirtai už vieną biudžeto eilutę, kuri apimtų visus Erasmus plus decentralizuotus elementus. E, tokiu būdu funkcionuoja dabar mokymosi visą gyvenimą programa ir finansavimas. Ir aš noriu pasakyti, kad toks e, susitarimas tikrai neatsilieps niekaip neigiamai e, finansavimo lygmenį, kuris numatytas jaunimo sektoriui. Galiausia keletas žodžių dėl bandomųjų e, projektų ir parengiamųjų veiksmų. Šioje srityje komisija visuomet labai vertina Europos parlamento idėjas, kurios e, papildo vertingai mūsų programas. Tai buvo e, praeitie, tikimės, kad tai bus ateitie. Pavyzdžiui, sporto sities veiksmai e, numatyti pagal naują Erasmus Plus programą, žinių alijansai taip pat įtraukti šią programą, bet prieš įvedant e, Erasmus Plus ir kūrybiškos Europos programas, reikia nuosekliai kelti klausimą dėl to, ar pasiūlymai dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų, kurie jau yra pateikti, gali būti finansuojami iš tų naujų programų. Jeigu atsakymas bus teigiamas, tai komisija turės rekomenduoti. E, e parlamentui nefinansuoti iniciatyvų išėdančių už programų ribų, pavyzdžiui, sporto iniciatyvos, e, nebūtinai e, turi būti siemos su parengiamaisiais veiksmais, kaip anksčiau. Jūs gausite per ateinančias e, dienas išsamius komisijos paaiškinimus dėl to. Ačiū pirmininkė. Also ich verstehe gar nichts mehr. Aš nieko nesuprantu. Dabar nieko nesuprantu. Kaip mes kaip 2014 metais mes negalėsime e, nustatyti, e, nuspręsti dėl daugiametinės finansinės programos. Mes negalime kartoti e, vėl ir vėl, kad Erasmus plus programa nėra, e, neturi užtikrinto e, finansavimo. Mes negalime dėrėtis, dėrėtis, dėrėtis, o galiausiai išgirsti, kad pinigų nėra. Galbūt aš, aš esu labai kvaila, bet man atrodo, mes visi tokie esame. Galiausiai Ar, e, nesuprantu, kai man sako, kad tai yra labai sunku. Kaip jūs tą klausimą sprendžiate, čia yra jūsų problema. Kodėl jūs negalite skirti biudžeto eilutės jaunimo e, klausimas? Jums nebūtina to užsirašinėti. 10 procentų tikrai turėtų tam atsirasti. Jūs patys savo e, apsunkinate gyvenimą. Būkime labiau pragmatiški ir paprastesni, nekomplikuokime visko. Mes juk negalime e, ateiti pas jaunimo e, organizacijas ir pasakyti, kad mes negavome nei euro. Ir po po viso to e, mes kalbėjome dėl to ir dėrėjomės dėl to, kas neegzistuoja. Jūs galėjote e, pasakyti, kad Erasmus problem, e, programa yra su klaustuku. Mes negalime Aš e, tikiuosi, kad jūs e, neįsižeidėte, aš išsakiau savo mintis. Tik. Aš tik tai norėčiau prisijungti prie jūsų žodžių, ypač e, kai pagalvoji, ką jūs, jūs, e, ką jūs e, pasakėte. E, Kažkur kažkas sprendžia ir atrodo dabar biudžete nėra jokių atskirų biudžeto eilučių. Mes turime pakeitimus, kurie atstatytų mūsų trialogo darybų rezultatus. Ir, ir mm, padarykime tris biudžeto atskiras eilutes. Aš nesu biudžeto specialistė e, taip pat tačiau man susidaro įspūdis, kad biudžeto klausimuose e, viskas e, pristatoma daug sudėtingiau, negu yra iš tikrųjų. Atrodo, kad tai specialiai yra e, painiojama, kad supainiotų ne biudžeto specialistus. E, jeigu rugsėjo mėnesį mes negalėsime Erasmus studentams e, išmokėti stipendijų, ką mes jiems pasakysime. E, mes galime tą išsiaiškinti, bet likusiems piliečiams mes negalime to pasakyti. Na, o aš dar norėčiau e, pasakyti, kad e, visą gyvenimą e, mokymosi programa turėjo atskirą biudžeto eilutę, o dabar Erasmus visiems programoje, kaip jūs ją dar vadinate, situacija yra kitokia. E, taip, pirmininkė, mane stebina. Mums tikrai e, reikia daugiau informacijos. Kaip komisija teisėtai pasakė, inform... E, Erasmus programa leidžia iš ankstinį pinigų skirs... lėšų skirstimą. Ir aš manau, kad jūsų lentelės reikalauja papildomo paaiškinimo. 2000 2014 gyventojų e, biudžetas nenumato e, papildomų e, lėšų. Mes kalbėjome apie finansavimo didinimą 9 procentais lyginant su praėjusiais metais. ir priemoniai skirta 120 milijonų e, vietoj 200 e, milijonų. Ir ko aš nesuprantu, tai yra tai, kad įsipareigojimai mažėja 11 milijonų, o mokėjimai e, didėja nei buvo planuota 13 metais. Tai yra techninė detalė tačiau negaliu suprasti, kodėl įsipareigojimai 2014 e, metais e, numatyti taip, kaip dabar e, siūloma. Ir tai yra tam tikras signalas ne tai, kad mes turime mažiau lėšų naujoms programoms, o kad mes, esame, ne, kad mes nenorime jų e, įgyvendinti. Ich will nochmal aus politischen Gründen unterstreichen, nach allem. Dėl politikos pagrindo norėčiau pasakyti, kad mes visi dėrėdamėsi dėl Erasmus Plus programos uh, E, laikėmės tų principų. Tačiau, kai yra rengiamas biudžetas, labai svarbu politinė prasme, kad e, jaunimo eilutė būtų surašyta. Tai yra mūsų patikimumo reikalas ir komisija turi surasti sprendimą. Keliai žodžiai dėl viso biudžeto. Daugiametė finansinė programa sudaryta iš įsipareigojimo signavimams ir įsipareigojimo mokėjimams mokėjimai yra žymiai mažesni ir matome tą didžiulę skylę, kuri atsiveria būtent tame sutarime dėl mokėjimų ir įsipareigojimų. Dabar ką siūlo Lamasur dėl iš ankstinių lėšų skirimo Erasmus, tai yra tik tai įsipareigojimai, tai yra asignavimai įsipareigojimams, bet nemokėjimams, nes tik 64 procentai yra įsipareigojimų mokėjimams. Bet jeigu tik 64 procentų sąskaitų gali apmokėti, tai tada jau rugsėjo mėnesį faktiškai nelieka pinigų. Ir toks yra susitarimo dėl daugiametės finansinės programos rezultatas. Dauguma parlamento tam pritarė, net žinodama, kad trūksta mokėjimų, įsipareigojimų mokėjimams. Ir aš bijau, kad galiausiai apsiverksim, nes jeigu mokėjimai bus tokie, kokie yra dabar, uh, tai labai greitai pajausime tą stoką ir visose srityse, bet tokia yra situacija, grubiai tariant, toks yra konflikto e, kontekstas ir priežastys. Mes balsavome dėl to, o dabar viskas taip aiškiai ir pristatyta komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl netitikties tarp asignavimų įsipareigojimas ir asignavimų mokėjimams daugiametėje finansinėje programoje. Aš galiu pritarti tik tam, ką sakė ponė Triupel. Gan keista pas mus yra biudžeto, ES biudžeto sistema. Valstybėse narėse tik dvi turi tokios panašios sistemos, tai yra Prancūzija ir Belgija. Uh, Ir apmaudu, kad tas didėjantis atotrukis matomas tarp asignavimų įsipareigojimams ir mokėjimams. Tačiau komisijoje mes tiesiog turime laik, gerbti biudžeto, biudžetą tvirtinančių institucijų sprendimą. Ir, kaip sakiau, apie, kalbėdamas apie prognozes rugsėjo mėnesį, mums pritruks asignavimų mokėjimams dėl Erasmus Plus programos. Tokiais, tokie yra mūsų paskaičiavimai ir mes įsitikimės, kad galbūt kažkur kitur ES biudžete bus išleista mažiau lėšų nei buvo numatyta ir tada galėsime tą spragą užpildyti, bet kol kas tikrai nežinome, ar taip atsitiks. Tai šiek tiek yra susiję ir su kūrybingos Europos klausimu. Buvo užduotas klausimas, kodėl asignavimai mokėjimams auga, o asignavimai įsipareigojimams mažėja. turime vertinti asignavimus mokėjimams, atsižvelgdami jau į prisimtus įsipareigojimus. Tai reiškia, kad dėl to, kad buvo prisimta daug įsipareigojimų per pastarosius keletą metų, kultūros, žiniasklaidos rytyje, dabar turime surasti lėšų, kad galėtumėme tuos įsipareigojimus apmokėti. Ir štai dėl to atsiranda tas, ta netitiktis. Dabar norėčiau dar kartą grįžti prie uh, to gan sudėtingo klausimo dėl atskiros biudžeto eilutės jaunimui. Politinė prasme mes visapusiškai suprantame jūsų mintis. Tačiau mums, mums politinė prasme tas jaunimo sektorius jau turi pačias geriausias įmanomas garantijas, nes yra aiškus biudžete. Yra aiškus apsidraudimas biudžete, tai yra 10 procentų apsidraudimas ir jūs prašote, kad mes išliktumėme pragmatiški ir nieko dar labiau neapsunkintumėme, bet atvirai kalbant, būtent dėl šios priežasties mes mieliau būtumėme pasirinkę bendrą atskirą biudžeto eilutę visiems decentralizuotams tiems veiksmams. Ir jūs lyginote žamonė ir sporto sritis, kur yra numatytos atskiros biudžeto eilutės. Čia problema yra techni, reikalas techninio pobūdžio. Žanmonė ir sporto programos yra centralizuoti veiksmai. Ir jie bus e, visapusiškai įgyvendinami centralizuotai čia Briuselėje. Tai reiškia, kad čia šiek tiek yra vadovaujamasi kitokia logika. O našta nacionalinėms agentūroms – kaip aiškinau anksčiau, nebus didelė, nes nacionalinės agentūros faktiškai iš vis nedalyvaus tame darbe. Tai tos naštos net ir nebus. Taigi, dėl tos priežasties mes manome, kad e, norėdami išlikti pragmatiškais, mes neturėtumėme apsunkinti dar labiau tų nacionalinių agentūrų gyvenimą. Ačiū. Also jetzt benutzen Sie mein Wort pragmatisch nicht im falschen Sinn. Pirmininkė. Jūs mano žodžiais kalbate, bet ne visiškai teisingai, e, tiksliai. Aš kalbėjau apie praktiškumą. Jeigu pažvelgtumėme, kiek sudėtingos yra visos procedūros, tai aš sakiau, kad reikia būti praktikais, praktiškesniais. Ir aš manau, kad biudžeto eilutė jaunimui neturėtų būti toks sudėtingas uždavinys. Taigi dėl tos priežasties norėčiau paprašyti, kad jūs pasirūpintumėte, jog jaunimui būtų numatyta biudžeto eilutė, nes mes tikrai negalime už tokių argumentų apginti. Ne mes dėrėsime, dėrės, dėrėsitės jūs, bet nepamirškite mūsų minties ir perduokite mūsų, mūsų mintis. Aš manau, kad mes tikrai čia negalime pasiduoti, jau ir taip pasidavėme daug ir nusileidome. Uh, Artėja Europos rinkimai, kitais metais jie bus rengiami ir įsivaizduokite, kas atsitiks, jeigu negalėsime apmokėti Erasmus Plus programos. Jau tokių problemų turėjome anksčiau. 23 procentais ap apkarpytas biudžetas, jau nėra jaunimo eilutės, nebus įmanoma apmokėti Erasmuso. Atrodysime kvailai ir juokingai. Taigi komisija negali išlikti abejinga jeigu ES neliks, tai ir komisijos nereikės. Tai turime kažkaip e, vieni kitiems padėti. E, reiks pakeitimų, mes tuos pakeitimus rengsime ir, ir pateiksime ir pabandysime pažiūrėti, ką čia būtų galima padaryti, kad būtų galima atsižvelgti į tai, kas buvo aptarta trilogija ir kad tai realiai atsispindėtų biudžete. Turėsime tą padaryti. Kitą savaitę, man atrodo, turėsime pateikti pakeitimus, ar, ar ne. dėja nieko daugiau jums pasakyti negaliu. Dabar dar žodis ponui Liokegard panešėjai. Ačiū pirmininkė. Jūs faktiškai pakartojote mano žodžius. Labai sudėtingas uždavinys dabar susikloščiusioje situacijoje yra daug sumaišties ir neiškumo, bet aš norėčiau kelis dalykus pažymėti. Jūs visiškai teisi, teikdama, kad reikia iš esmės pertvarkyti reikalus. Ir imtis atitinkamų procedūrų dėl iš anksnio lėšų skirtimo. 150 milijonų eurų, kiek suprantu, nėra papildomos lėšos. Jeigu Lamasūras sukūrė, tokį, sukūrė jums tokį įspūdį, tai, tai yra neteisingas įspūdis. Tai yra tie pinigai, uh, kurie yra iš ankstiniai įsipareigojimai ankstesniais metais, bet juos reiks išmokėti vėlesniais metais. Aš taip suprantu tas, tą sumą, bet gal aš neteisus. Tai reiks pasiaiškinti. Gal gausime daugiau apie tai informacijos. Tikiuosi, kad iš, iš, išsiaiškinsime tą situaciją, kuo galima greičiau, nes panašu, kad Informacijos gavome labai įvairios apie tai. Nežinau, spėsime iki vasaros, bet pertraukos, bet reikia kažkaip gauti informacijos ir pasiaiškinti daugiau dėl šankstinio lėšų skirimo ir vėlesnio lėšų skirimo, kad išsiaiškintume, ką tai reiškia, nes čia panašu, kad yra nemažai judėjimo laisvės kalbant apie veikėjus, kurie dalyvauja MFF dėrybose. Taigi, išklausiau tai, ką jūs, ponė pirmininkė, pasakėte, ką pasakė kolegos ir bandysime kažkaip taip ir elgtis. Panašu, kad čia eilinis pavyzdys, kai technika ir politika susikerta. Techniniai dalykai su politiniais dalykais. Taigi, mums, mes nelabai norime su tuo sutikti. Taip pat pritariu tam, ką sakė ponas Belet dėl projektų, bandomųjų projektų. Galbūt šiokios tokios judėjimo laisvės dėl naujų programų, kai kurie nauji projektai tas programas bus integruoti ir sukursime taip daugiau erdvės papildomoms lėšoms, gal čia toks įmanomas sprendimas. Bet e, žiūrėsime per kitas savaitės, išsiaiškinsime. dabar kokia bus procedūra, kaip sakė ponia Pak. Liko viena savaitė pakeitimams pateikti, taigi nepamirškite to dėl biudžeto projekto nuomonės ir dėl paties biudžeto projekto. Tai yra Liepos 17 gautinis terminas, 12 valanda dienos. Dėl to, kad taryba apkarpė skaičius biudžeto projekte. Aš suprantu, kad dabar esu įgaliotas atkurti tuos skaičius, atstatyti juos. Taip pat, e, jeigu norite siūlyti bandomosius e, projektus ir parengiamosius veiksmus, turite tą daryti anksčiau. Irgi turite su pakeitimais juos pasiūlyti. Nepakanka tik tai komisijai pasakyti, kas, ko jūs norite. Reikia pateikti ir atitinkamus pakeitimus. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė komitetų pirmininkų sueigoje, komitetų pirmininkų konferencijoje, panas Lamasūras aptarė rezultatus ir jis pabrėžė, kad gausime 150 tūkstančių milijonų papildomai. Tai reiškia 1 procentų daugiau nei numatyta. Tai nelabai suprantu dabar. Aš dar kartą perklausiau ir man pasakė, kad tiesa. Ar tai ar tiesa komisija? čia kalbam apie asignavimus įsipareigojimams tik tai. Ir čia yra iš ankstinių lėšų skirimo klausimas. Ir kaip sakė ponas Liokegard, mūsų supratimu 150 milijonų papildomai 14-15 metams turės būti išskaičiuota iš asignavimų įsipareigojimams per ateinančius penkerius metus po to, skaičiuojant tuos penkerius metus. Kalbant apie tas pačias programas. So why, why he can say that it's more? I... Kodėl jis gali pasakyti, kad tai yra daugiau? Aš tiskart klausiau, man, nes nesupratau, tada visi man puolė aiškinti. Bet tada jie melavo. Aš nesuprantu, kaip tas. Kaip taip galima e, dirbti? Jeigu neturi pinigų, tai negali e, jų leisti, net negali jų pažadėti, o kaip dabar yra. Dabar e, yra tokia situacija, kai kas kart mes klausime, ar yra pinigų ar ne. Taigi baigime posėdį malonių pietų